Meine Damen und Herren, die haben wir die Rednerliste von vorhin. Ponios ir ponai, kur mūsų kalbėtojų sąrašas, kurį dar turėjome prieš pietų pertrauką. So, Taigi, teskime. Radau kalbėtojų sąrašą. Ponas Sabei iš Slovakijos parlamento. Slovakija dabar pirmininkauja Europos Sąjungai. Prašom, žodis Jums. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs e, su tokia darbo tvarkė bet noriu pasidalinti kai kuriamis mintimis dėl pranešimo. 22 straipsnėje e, konstatuojama, kad ES turi imtis e, sutelktų e, pastangų, kad įtikintų e, šalis, pavyzdžiui, Saudo Arabiją, Iraną ir kitas regiono valstybės bendradarbiauti atremiant visuotinius iššūkius. Tačiau Saudo Arabija ir Iranas vykdo svetimomis rankomis karą vieną prieš kitą Sirijoje. O Iranas, na, būtų, man būtų sunku Iraną pavadinti partneriu kovoje su terorizmu, nes Iranas daug dešimtmečių finansuoja teroristinės grupės. Ta šalis, pavyzdžiui, sukūrė Hezbollah ir e, skyrė Hezbollah organizacijai 50 tūkstančių raketų ir ginkluoja Hezbollah grupuotės. Vargiai galėtume mm, teikti, kad Iranas kovoja su terorizmu. Reikia daryti pastangas, kad patrauktume juos savo pusėn, bet, aš, bet man dėl to kyla abejonių. Uh, 25-ame pranešimo straipsnėje pripažįstamas Turkijos kaip svarbios partnerės vaidmuo sprendžiant konfliktą Sirijoje ir kovojant su Daesh. Manau, kad Tur Turkija yra ir problemos dalis, ne tik sprendimo dalis. Turkija ne tik kovoja su Daesh. Turkija taip pat apšaudo ir kurdus, kurie kovoja su Daešu. Bet žinau, kad nelengva parengti subalansuotą tekstą ir atsižvelgti į visus e, aspektus. Norėjau išreikšti savo abejonės dėl kai kurių e, formuluočių tekste. Ich. Labai ačiū pirmininkė. Dabar nenoriu kalbėti apie visas detalės, nors tikrai labai įdomu buvo tai, ką pasakė, ką tik kalbėjęs kolega iš Čekijos Respublikos, sako ponas Freund. Na, iš esmės aš tikrai džiaugiuosi, jog Europos parlamentas svarsto tokią labai svarbę temą, dėl kai ko ir tenka apgailestauti. Nuo pat savo veiklos Europos parlamente pradžios, čia dirbu dar netiek daug laiko kaip jūs, aš sakiau, kad Europa turėtų imtis aktyvesnių veiksmų. Pagalvokime apie karą Sirijoje. Karas Sirijoje veikia e, Europą taip tiesiogiai kaip joks kitas konfliktas, bet ES jau ilgą laiką nieko nedaro, kad tą konfliktą išspręstų. JAF ir Rusija ėmėsi karinių veiksmų, įsitraukė į tą karą. Na, o mes, turėdami tokį didžiulį svorį, ES gyvena 500 milijonų žmonių, tikrai ir mes galime daryti kažką, kad karas galų gale pasibaigtų. Mano nuomonė, tikrai darome gerokai per mažai. Uh, Prisiminkime, ką ir šiandien pasakė e, pane Mogerinė. Iš tikrųjų, ES ateitie turėtų būti aktyvesnė. Bet e, yra ir dar vienas e, vadinamasis dramblys kambaryje. Dar viena rimta problema, apie kurią dabar kol kas dar niekas rimtai nekalba, tai yra Donald Trump. Jis komentavo ir pasaulinę politiką, ką iš jo girdėjome. E, tikrai sukėlė šiurpulį. Beje, dabar grįšiu prie e, rezoliucijos. Dar noriu paminėti, kad Donald Trump sakė, kad jis e, ateitie norėtų gauti e, pinigų už e, tas karinės pajėgas, kurias NATO dabar stacionuoja Europoje. Donald Trump um, turėtų irgi, būtų, turėtų irgi būti paminėtas jūsų rezoliucijoje, ypač jo žodžiai, kuriuos jis jau yra pasakęs. Ar tai jau yra kažkaip tai paminėta rezoliucijoje? Ponas Milan Mon, kalbėsiu trumpai, jūsų pranešimas man labai patinka, jis išsamus. Aš pateikiau keletą pakeitimų E, bet manau, kad bendrai jūs puikiai padirbėjote. Sutinku su jūsų pastebėjimais, kad reikia labiau gilintis į gynybos klausimus, nes išgyvename krizę. Ir manau, kad laikas labai tinkamas. Šį rytą ponė Magarinį taip pat akcentavo būtent šį aspektą. Ačiū, ponė pirmininkė sako ponas Lopes. Norėčiau pridurti keletą dalykų. E, pranešimas tikrai svarbus ir labai aktualus. Kalbame apie taip, kaip, kaip plėtoti gynybos ir saugumo politiką, kuri galėtų e, atremti dabartinę padėtį pasaulyje. Sirija, Irakas, Jemenas, Libija iš vietos, kur vyksta konfliktai, tai e, žlugusių valstybių situacija. Iranas ir Saudo Arabija netiesiogiai kariauja, yra ir pabėgėlių krizė, kurios nepajėgėme išspręsti. Manau, kad reikia nepamiršti ir reikalingų institucijų, kur, kurios padėtų imtis to, tokių sudėtingų konfliktų vykstančių aplink Europą. Iki neseniai vykdome, vykdėme politiką remdamiesi nuostatą, kad ES bus. E, modelių žmogaus teisų ir demokratijos ir tiek, kad tas modelis pasklis ir tai apie tai kalbama įvairiuose susitarimuose ir protokoluose, tačiau paaiškėjo, kad taip nėra. Gynybos, imigracijos politika e, bei vystamoji politika turi būti koreguojamos ir tai turi būti naujos visuotinės gynybos strategijos dalimi. Užsienio politika turi būti paremta mūsų interesais, aktualiais interesais bei principais ir vertybėmis, kurias įkūnėja Europos Sąjunga. Turime ieškoti pusiausviros tarptų dviejų pusių. Tai labai svarbu. E, formuluojant nuostatas būsimos saugumo ir gynybos politikos. Aš su didžiuliu nusistebėjimu klausiausi to, kas buvo e, kalbėta apie ginklavimąsi. Man atrodo, kad problema yra neapsiginklavimas, bet e, kaip e, atsižvelgti į civilių interesus. Galbūt reikėtų sažiningiau paskirstyti apsiginklavimo išlaidas e, didelėms ir mažoms valstybėms narėms. Dabar panašu, kad daugiausia e, atsižvelgiama į didžiųjų valstybių narių interesus. Na ir paskutinis mūsų kalbėtojas. Martwimy się wszyscy tym, że. Ačiū pirmininkė. Uh, Jeigu mes šiandien visi esame susirūpinę dėl to, kad kitais metais, na galbūt nuo, ne nuo pat sausio, bet kitais metais e, JAV e, bus netokia aktyvi Europoje, tai mes patys galėtumėm imtis aktyvesnių veiksmų. Mes e, taip pat ir NATO galėtumėm e, labiau pasirūpinti e, Baltijos šalių saugumu. Baltijos šalims tikrai reikia e, mūsų solidarumo. Taip pat nepamirškime ir Ukrainos. Ukraina pateikė prašymą dėl policijos misijos tame regione, kur jau nebeturėtų būti kovotojų ir mes galėtumėm į tą paraišką, tą prašymą atsižvelgti. Jeigu mūsų e, e, veiksmai atitinka žodžius, tai mes turėtumėm padėti tom šalims, kuriams reikia gintis. Štai pavyzdžiui, Lenkija jau skiria 2 procentus savo nacionalinio biudžeto gynybai. E, mes dėl to esame kritikuojami, dėl to esame užsipalami bet aš negirdėjau, kad būtų panašiai kritikuojamos tos šalis, kurios mažiau investuoja į gynybą. Ačiū, Dank. Labai ačiū. Ačiū už šią diskusiją. Aš atsižvelgsiu į daugelį pastabų, teikdamas kompromisinius pasiūlymus. Tuos kompromisinius pasiūlymus arba pakeitimus aptarsiu su šešėliniais pranešėjais. Ačiū nacionaliniams parlamentams už E, komentarus. E, pana Schwarzenberg, dėl e, ginklavimuose arba gynybos pramonės. Taip, iš tikrųjų matome, kad kai kuriuose šalise yra didelis nepasitikėjimas gynybos pramonė, tarkim, Prancūzijoje. Vis dėlto manau, kad tikrai būtų gera idėja, jog Europos parlamentas atkreiptų dėmesį į sinergijos efektą. Galbūt reikėtų uh, atlikti tyrimą, išsiaiškinti, kur galima pasiekti didžiausią sinergijos efektą bendradarbiaujant. Manau, kad šiuo metu yra tiesiog išleidžiama per daug mokesčių mokėtojų pinigų tam, kad kažką, nors kažką pasiektumėm. Taip, jūs sakėte, kad teisingai sakėte, kad kažką reikia daryti Sirijoje, bet ką reikia daryti ir kaip? Uh, Jūs sakote, kad reikia imtis aktyvesnių veiksmų. Bet ar jūs esate pasiruošę siūsti ten savo kareivius? Ir Vokietijoje dažnai apie tai kalbama, bet aš kaip paklausiu, ar esame pasirengę siūsti ten vokiečių kareivius, tai tuomet iš karto nuotaikos pasikeičia. Ar norėtumėte siūsti savo kareivius į Alepą? Taip, teoriškai apie tai galima pakalbėti, kad tai yra būtina, bet ar nacionaliniai parlamentai tikrai tokiems veiksmams pritartų? Taigi reikėtų dar pagalvoti apie tai, kokiu bendru veiksmu galėtumėm imtis. Uh, Ačiū už diskusiją. Netrukus pas mus ateis e, JAF ambasadoris, kuris jau laukia už salės durų. Ich darf Sie zum nächsten Punkt. Dabar siūlyčiau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Norėčiau pasveikinti Junktinė Amerikos valstijų ambasadorių Europos Sąjungoje, pana Gardner. Jis be abejo irgi neramiai laukia uh, rinkimų rezultatų, kaip ir mes visi. Jis yra pasirengęs su mumis pakalbėti apie Junktinio Amerikos valstybių ir ES santykius. Aš ir tikrai tikiuosi, kad tie uh, mūsų santykiai ir toliau išliks normalus, kad nereikės kalbėti apie kažkokias baises perspektyvas. Uh, Mes turėtumėm pasimokyti iš savo dabartinių santykių. Iš tikrųjų, daug ko išmokome ir dėl priekybos politikos. Čia paminėčiau CETA sustarimą, sustarimą su Kanada. E, tai yra svarbu, kai norima siekti rezultatų, konkrečių rezultatų, ne vien tik tais atsižvelgti populistų nuomonę. Svarbu, kad tokie sustarimai nebūtų vertinami vien tik iš savo perspektyvos. Darybos dėl CETA parodė, ko negalima daryti. Jeigu mes ir toliau taip elgsimės, tai niekas mumis nenorės sudarinėti jokių susitarimų. Kitos pasaulio šalis sakys, kad su šitais tai neįmanoma dėl nieko dėrėtis. Ir beje, tai irgi prieštarautų nacionaliniams interesams. Tai pažįsto nacionalinius interesus, dar irgi reikia suprasti. Excelen, ekscelencija, dabar žodis jums. Well, no predictions about tonight. Na, dėl šio vakaro rezultatų spėliojimais nesidalinsiu, bet na, galbūt šios dienos rezultatai apspręs, ar aš tai nebus mano paskutinis apsilankimas šiame komitete. Noriu pasidalinti keliais pastebėjimais. Dirbdamas JAF ambasadoriumi Europos Sąjungoje atlikau ir, ir užduotį. Tai buvo mano misija. Kiekvieną rytą atsibūdęs džiaugiausi tuo, e, kokį darbą dirbu. Ir 2013-aisiais, kai buvau paskirtas JAF ambasadoriumi Europos Sąjungoje, pasakiau apie tai savo sūnui, e, kuriam 13 metų buvo, jis negalėjo patikėti. E, sakė, tu? Ir, ir tai tikrai labai padidino mano pasitikėjimą savimi. Aš taip pat uždaviau savo šį klausimą, kodėl aš e, visų pirma dėl to, kad aš, mano šaknis yra europietiškos, mama, mano mama italė, mano žmona Ispanė, mano vaikai gyvena ir auga Londone, aš jaučiuosi europietis ir pastarosius 25 metus gyvenau Europoje ir čia pradėjau savo karjerą, kaip jūs tikriausiai ir žinote. Aš tikiu Europos Sąjungą, tikėjau ją 25 metus ir kodėl aš, kodėl mane paskyrė, manau taip pat ir dėl to, kad aš tikiu, e, jog ES ir JAV santykiai atneša daug gero pasaulyje. Tai ne tik diplomato žodžiai, tokia yra realybė, kurioje aš gyvenu kiekvieną dieną. Aš tikiu jūsų institucijos svarbą ir tuo, kad jūs galite e, nešti savo indėlį į Europos projektą. Ir aš manau, kad stiprus santykiai su Europos parlamentu yra viena iš svarbiausių mano užduočių. Aš susitikau su beveik visomis parlamento frakcijomis per 2,5 metų. Ir kitą mėnesį septintą kartą vyksiu į Strasbūrą su savo šeima. E, savo vaikus vesiuosi į parlamentą, į e, lankytojų galeriją ir stebėsime, kaip parlamentas dirba. Todėl laikau didelę garbę kreiptis į Jūs, į šį komitetą, šią labai svarbę dieną Junktinėms valstijoms, e, kur vyksta prezidento rinkimai. Ačiū Elmarai už draugystę e, ir, ir mano, ir Junktinių valstijų atžvilgių. Nedaug politikų e, taip puikiai pažįsta Junktinės valstijas ir, ir turi draugų iš e, įvairių politinių stovyklų. Šiandienos prezidento rinkimų svarba yra didžiulė, atsižvelgiant ir iššūkius, su kuriais susidarė Europa dėl Rusijos agresijos, dėl provokacijų rytuose, dėl besitęsiančios pabėgėlių krizės, dėl. E, situacijos pietinėje kaiminystėje, kuri reikalauja transatlantinio požiūrio. Jungtinėms valstijoms reikia e, tvirtos, suvienytos Europos, kad ir kas be vadovautų bal, ba, baltiesiems rūmams. E, Eisenhower sakė, kad e, Europa buvo svajonė, kuri tapo realybė. Ir ta svajonė vis dar išlieka. E, nežiūrint visų iššūkių. Ir kiekvieną dieną e, prisimenu, kad Junktinės valstijos ir Europa yra svarbiausi partneriai e, pasaulyje. E, po breksito sulaukiu skambučių iš Europos komisijos. Mane prašė kalbėti apie optimistišką ES ateitį. Tačiau kodėl ES patys pareigūnai neužsima tų pozityvių e, vizijų skleidimu, o vietoj to konkuruoja tarpusavyje. Manau, kad tai labai svarbu, nes visuomeniai lab, labiausiai rūpi gynyba, terorizmas, nekontroliuojama migracija. Žmonėms reikia pozityvios vizijos, e, kuri projektuotų žinia apie tai, kas yra ES. Tai, tai netaip sunku pasakyti. Man atrodo, kad sekretorius Kerry puikiai tai pasakė, būdamas uh, Laikydamasis čia, taip pat ir prezidentas Obama, kuris lankėsi Hanoveryje šiais metais, jei Europa išlieka ta e, savisauga suinteresuota teritorija, ji, neprisi, ji neišnaudos e, pasaulyje atsiveriančių galimybių. E, ji tik bus sukoncentruota į pavojus, į grėsmės ir, ir tai bus sudėtinga partneriai jungtinėms valstybėms. Jei Europa praras pasitikėjimą savimi, savo ateitimi, savo vertybėmis, ji taps labiau pažeidžiama, ją galės pažeisti lengviau tie, kurie nori pasikesinti į demokratišką valdymo modelį. Niekada iki šiol Europos Ateities projektas nebuvo toks svarbus Vašingtono prioritetų sąraše, nežiūrint Londono Londono aukščiausiojo teismo e, paskelbto sprendimo, turime įsivaizduoti, kad Brexitas įvyks, turime gerbti Britų pasirinkimą ir e, manau, kad gyvendinsime tokius pačius prioritinius prioritetus e, sankcijų Rusijos atžvilgių, energetinio saugumo, klimato kaitos, prekybos politikos rytise. Mus labiausiai e, Mums labiausiai rūpi griežtosios ir negriežtosios galios aspektai, tačiau man ypač rūpia Europa dabar net dėl to, kad, kaip Žanas mane sakė, e, Europa išgyvena krizės po krizės, tačiau dėl to, kad Europos valstybės suvoktų kolektyvinių veiksmų naudą ir svarbą. Svarbu, kad darybos dėl breksito būtų konstruktyvios, teisingos ir kiek įmanoma, įvyktų kiek manoma sparčiau, kad ateities santykiai tarp ES ir Junktinės karalystės būtų artimi ir grindžiami kiek įmanoma bendradarbiavimu. Netvarkingas, sudėtingas breksito variantas būtų tikrai žalingas mums visiems, taip pat ir e, politikai su JAF ir verslo interesams. Vienas didžiausių iššūkių Europai transatlantinėje erdvėje tai agresyvios Rusijos grėsmė, kuri e, imasi provokacinių veiksmų, kurios tikslas e, sunaikinti vienybę, e, kurti baimės atmosferą, e, kurioje e, žudomi politiniai oponentai. Taip pat su, sudarkyti e, pokarinį stabilumą ir tvarką Europoje. Aš tikrai Labai rekomenduoju perskaityti ataskaitą, kurią paskelbė e, strateginis tarptautinių tyrimų centras. Jis, pava, jis pavadintas Kremlin Playbook. Ten kalbama apie e, Rusijos bandymus daryti įtaką vidurio rytų Europoje. Tai tikrai labai svarbus e, dokumentas. Ten akcentuojama, kad Ukraina yra, išlieka svarbiausių e, atveju. Tai, tai ypač Rusijos bandymai toliau tvirtinti Donbaso situaciją. E, Ukrainos priešinimasis yra svarbiausias priešinimasis e, Putino kleptokratiškam modeliui. Ir aš noriu pasidžiaugti parlamento nuolatinę paramą Ukrainai ir bandymų išlaikyti nuolatinį spaudimą Rusijai, nes jei Ukraina neatsilaikys, tuomet ir tai bus ir Europos galas, ir Europos Sąjungos galas. Jei Europa nesugebės apginti e, demokratijos, teritorinio ventisumo ir žmogaus teisų pagrindinių vertybių, tai ką tuomet Europa atstovauja? Kaip ginti savo vertybės net ES viduje. Nereikėtų net iš dalies atšaukti sankcijų Rusijai dėl dalinių kai kurių įsipareigojimų gyvendinimo. Sankcijos turi išlikti, kol Rusija gyvendins visapusiškai visus įsipareigojimus pagal Minsko procesą. Mes taip pat esame sunerime dėl Rusijos patyčiškų e, veiksmų e, rytų partnerystės Balkanų šalių atžvilgių. Tų veiksmų tikslas suskaldyti šalis, e, ypač kur, tas, kurios siekia euroatlantinio stabilumo ir gerovės ypač ES ir NATO kontekste. Kalbu ne tik apie Rusijos uh, dezinformavimo kampaniją, bet ir bandymą daryti įtaką diskusijose dėl politinių, politinių partijų diskusijose, nevyriausybinių organizacijų veikloje, taip pat ir bandymų mm, užgrobti turtą. Priešinamės šiaurinio srauto antrojo projekto įgyvendinimui per Vokietiją ir Baltijos jūrą, tai apeitų Ukrainą ir tai e, kainuotų beveik 2 milijardus eurų už e, e, dujų transportavimo mokestį. Taip pat tai neužtikrintų galimybės diversifikuoti energijos tiekimo šaltinių. Prieš porą dienų šiaurės šalių lyderiai paragino primti ES ligmens sprendimą dėl to, ar antras e, šiaurinio srauto projektas turėtų būti gyvendinamas. Manau, kad tai dar labiau didina spaudimą. E, Nesenas Europos komisijos sprendimas leisti naudotis opal dujotekiu yra blogas sprendimas, nes tai padidins ES priklausomybę nuo Rusijos dujų. Parlamentas vaidino ypač svarbu vaidmenį, e, darydamas nuolatinį spaudimą ir siekdamas, kad ES užsitikrintų e, įvairius energijos tiekimo šaltinis. Kova su ISIL e, Sirijoje ir Irake yra mūsų prioritetas. Turime stiprinti pastangas užbaigti konfliktą Sirijoje. E, E, tai yra te, terorizmo buveinė ir e, didžiausia humanitarinė krizė po antrojo pasaulinio karo. Rusijos parama Asado režimui yra e, smerktina. Junktinės valstijos paskelbė apie tai, kad suspenduoja e, diskusiją su Rusija dėl e, E, ugnies nutraukimo susitarimo ir tas, tą sprendimą nebuvo lengva priimti. Tačiau mes e, nepaliekame Sirijos žmonių likimo valioje, toliau sieksime taikos. Darysime viską per tarptautinę Sirijos paramos grupę, jungtinės tautas ir kitus forumus, ieškodami kelio priekin. Siekdami palengvinti Sirijos žmonių kančias, naudojamės karinėmis e, žvalgybos ir diplomatinėmis priemonėmis drauge su 67 partneriais pasaulyje. Karą užbaigti, užbaigti karą Sirijoje yra būtina, taip pat ir tam, kad dideli kiekiai žmonių nebėgtų iš savo namų. Migrantų srautas kelia sudėtingų klausimų ES dėl e, na, tautinio identiteto, santykių su partneriais Vakarų Balkanuose ir Turkijoje, taip pat kaip elgtis su kovotojais grįžtančiais iš mūšio lauko. Raginame Europos lyderius įveikti pabėgėlių krizę humanitariškai E, nepamirštant istorijos pamokų. Vėlgi noriu pasakyti, kad parlamentas buvo lyderis šioje srityje ir visada e, ragino ieškoti europinių šios krizės sprendimų. Vienas didžiausių sėkmės atvejų tai ES JAV įsipareigojimas užtikrinti mūsų vaikų ateitį pasirašant Paryžiaus klimato susitarimą. Praėjusią savaitę Europos parlamentas ratifikavo šį susitarimą ir buvo pasiektas toks parašų skaičius, kad jis įsigaliojo jo gyvendinimas pareikalaus transatlantinio vadovavimo ir tai bus sunkiausia dalis. Galiausiai dėl TTIP partnerystės. Esame toliau pasiryžę tęsti dėrybas dėl ambicingo tra, e, visapusiškos ir geros partnerystės susitarimo. Net ir neatsižvelgiant į tai, kad ES sprendžia sudėtingą e, situaciją, manau, kad dėrybos E, vyksta ir kad kita e, administracija JAV e, pabaigs šio, šias dėrybas. Mes pasiekime nema, nemenkos pažangos, užtikrindami privačių domenų apsaugą, užtikriname reikalingą apsaugos skydą, užtikrinant privačių domenų apsaugą ir už, užtikrinant e, duomenų mainus tarp ES ir JAV teisės saugos institucijų. Tačiau dabar atėjo ypač svarbus momentas prezidentas Obama patvirt, pasirašė e, teis, teisminio, teisminių priemonių už, užtikrinimo įstatymą ir pagal tą teisės aktą e, į tos pačios apsauginės nuostatos galioja ir ES piliečiams, tokios pat kaip ir JAV piliečiams. Ir jūs, šis parlamentas, turėsite galimybę ratifikuoti šį susitarimą už kelių savaičių. Tikiuosi, kad taip ir padarysite. Vertinant visus šios klausimus, išvada yra viena. Transatlantinė partnerystė yra e, labai svarbi, kad užtikrintume pasaulinį stabilumą. E, E, saugumą ir gerovę. Ir tai mums pavyko pasiekti pastarosius 70 metų, tai bus aktualu ir ateityje. Kova su populizmu ir demagogija be abejonės bus vienas svarbiausių, didžiausių iššūkių, kuriuos mums teks įveikti norint eiti priekin. Dabar lauksiu ne tik jūsų klausimų, bet galbūt tikiuosi ir padalyvausime diskusijoje. Our Head of Delegation uh, TLD, Mr. McAllister. Steksiu žodį mūsų delegacijos vadovui, ponui McAllister, ar ne? Ne. Tada ponas Milinu. Dėkoju, pirmininkė. Turiu vieną pastabą ir porą klausimų ambasadoriui. Visų pirma, visiškai sutinku su jūsų paskutinė pastaba strateginiai e, santykiai tarp JAV ir S yra pats svarbiausias dalykas ir nepaisant to, kas įvyks šį vakarą, e, tie santykiai neturėtų keistis, jie turi ir toliau remtis mūsų principais, vertybėmis ir bendrais interesais. Dabar dėl e, to, kas įvyko Europos institucijose dėl e, laisvos prekybos sutarties su Kanada. E, Belgijoje, o taip pat ir kitur Europoje daugiausia būkštavimų kėlė nuostatos dėl investuotojų apsaugos. Tokias nuostatos egzistuoja ir busimoje sutartyje su Amerika. Gal galėtume išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Dabar, uh, santykiais Rusija, e, nuolatinė saugumo tarybos narė, e, didžiulė valstybė, e, jai tenka svarbus vaidmuo, kai kalbama apie energetiką, sprendžiant klausimus susijusius su terorizmu Sirijoje, nors aišku, jų požiūris visiškai neteisingas. Tad mm, e, Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte santykius su Rusija po to laiko, kai e, Hillary Clinton pabandė juos iš naujo atnaujinti, panaudodama žodį reset. Pone Pyri, dėkoju, pane pirmininkė, e, kai jūs paminėjote mūsų laukiančius e, iššūkius, kalbėjote apie populizmą ir demagogiją. Ir aš tikrai tikiuosi, kad šį vakarą bent vieną iš tų mūšių mes laimėsime, matydami JAV prezidentų rinkimų rezultatus. Dabar, mm, kalbant apie užsienio politiką, kai kas sako, kad nesvarbu, kuris iš tų kandidatų laimėtų. Kaip jūs tai matytumėt, ar būtų kokia, koks nors skirtumas užsienio politikos rytyje, priklauso nuo to, kas laimėtų. Dank u wel. Uh, thank you very much, Mr. Ambassador. Dank u wel, meneer de ambassadeur. Ik ben uh, verheugd dat u... Labai ačiū, ambasadoriau. Sako ponia Vautmans. Džiaugiuosi girdėdama, kad save vadinate ambasadorium europiečių. E, iš tikrųjų, jūs paminėjote keletą problemų, su kuriomis dabar susiduria Europa. Ir e, e, gal šiek tiek galėtumėte pasakyti štai apie ką. Rinkimų kampanijoje JAV labai mažai girdėjome apie santykius Europą, apie transatlantinius santykius. Kodėl? Ar e, galima kažkaip tai paaiškinti? Kalbėjote taip pat apie TTIP sutartį. Dabar po dėrybų pasirašyta sutartis su Kanada. Bet e, ką jūs galvojate apie tai, kaip Europa sprendė Kanados sutarties problemą? Na ir dar vienas dalykas. Šį rytą ilgai diskutavome su ponė Margarinė apie visuotinę strategiją, kurioje ji ragina e, integruoti karinės pajėgas. Yra parama e, Europos gynybos strategijos formavimui, Europos pajėgų formavimui. Tai jeigu mes e, savo e, pajėgas suvienysime, ką tai reikš platesnių mastų. Ką Jūs galvojate apie tokias tendencijas Europoje? Thank you, Chair. Thank you, Mr. Ambassador. First of all, I want to congratulate you because... Panas Hadži Gorgijų. Dėkuoju, pirmininkė, dėkuoju ambasadoriau. Iš tikrųjų, e, pats geriausias jūsų pasirodymas šiame komitete e, ir aš čia ne vien galvoju apie tą pasakojimą apie jūsų vaiko nustebimą gavus jums šį postą. Dabar, kalbant apie populizmą, pritariu tam, ką ponė Pirika tik sakė. Ar e, reikalas tas, kad e, pono Trumpo kiekvienoje kalboje mes matome populizmo pasireiškimus. Aš tiesą sakant, buvau labai nustebęs, kad vienas iš kandidatų į prezidentus nuolatos remiasi populizmu susidaro įspūdis, kad, kad e, jūsų šalyje iš vis nėra jokio švietimo. Kitas dalykas, jūs sakėte, kad bendradarbiavimas tarp JAV ir ES yra gyvybiškai svarbus. Bet noriu paklausti, ar nematote, kad mes tai yra JAV ir Junktinė karalystė atstovaujama Tony Blair kaip tik ir esate vidurio rytų problemos priežastis. Kai jūs drauge su Tony Blair įsiveržėte į Iraką, dabar mes jau turime daugiau kaip šimtą tūkstančių žuvusių žmonių. Tai ką jūs galvojate apie tokią užsienio politiką? Ir pagaliau, ar matote pažangos diskusijose dėl Kipro problemos sprendimo. Dabar e, Šveicarijoje kaip tik tos diskusijos tebesi tęsia. Na. Ir e, raginu jūs neužmiršti e, jūsų sunaus nustebimo. Mielas kolega, kai aš matau, uh, kokie e, kandidatai kandidatuoja ir Vokietijoje, ir Graikijoje, tai e, tikrai sunku ką ir komentuoti. Panas Buchner, ačiū, pirmininkė, panas Gardner. Kodėl viena vertus jūs sakėte, kad Ukraina mums yra labai svarbi, norint užtikrinti saugumą, e, solidarumą Europoje? Visiškai tam pritariu, bet Kodėl, kai kalbame apie ginklų embargą, kodėl mes Ukrainą paliekame vieną e, kovoti su Rusija, su Rusijos karinė jėga? Toliau. Jūs sakėte, kad būtina palaikyti transatlantinius santykius. Pritariu tam, ką Jūs pasakėte apie prekybą, apie e, transatlantinius santykius, bet aš nesuprantu, kodėl tas TTIP susitarimas turi taip kištis į mūsų e, valstybinarių struktūrą, teisinę sistemą. Aš manau, kad tos du dalykus tarpusavę reikia atskirti. Excellence, euh, merci. Merci. Ačiū. Man labai patinka toks nuoširdus kalbėjimas, bent jau viskas aišku, taip pat sužinojau, kad pirmininkas Brokas yra uh, jungtinių valstijų tarnas. Aš tikėjusiu, kad visų pirma jis sieks tarnauti Europos Sąjungai, bet, uh, na, džiugu, kad jis taip puikiai tarnauja jungtiniai valstijai. Džiugu, kad pakalbėjote, minėjote uh, apie Rusijos propagandą. Tai uh, Bet kita vertus, Europos parlamentas e, klausosi jūsų propagandos, todėl propagandai iš Rusijos šiame parlamente vietos nėra. Norėčiau taip pat jūs užduoti keletą klausimų dėl padėties. Rusija tampa agresoriumi. Ar Irake agresorius buvo Li Rusija, ar Libijoje agresorius buvo Rusija, ar Sirijoje agresorius buvo Rusija, galbūt tai buvo Junktinės valstijos, kurios uh, įvykdė agresiją remdamosi tarptautinė teisė. O Ukrainos situacijoje daugiau demokratijos, sakote, kad reikia demokratijos, mažiau korupcijos, bet tas Sakašvilis sako, kad ten dar blogiau viskas yra. Ar tikrai šalyje yra daugiau demokratijos? Ne. Uh, E, jūs daug kalbėjote apie Rusijos propagandą, bet galiu Jūs patikinti, kad jos čia nėra, šiame parlamente, jos nėra Europoje, e, institucijose, svarbiausia Europos institucijose. Noriu pabaigti komentarų dėl populizmo. E, įsiklausykime iš žmonių, kurie kenčia balsą, kokia yra realybė juk tai, tai jūs matote, išgyvenate ir pas save. Trumpas yra kenčiančių žmonių realybė. Negalite evakuoti Trumpo, negalite evakuoti tos realybės, kuri palaiko Trumpą. Ačiū, ambasadoriau. Ačiū. Na, iš tikrųjų, dėl tos liberalios demokratijos Sirijoje, tai nėra čia ką pasakyti. Dabar suteiksiu žodį kolegai Tenok. Čia. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, sveikinu Jūs, e, ambasadoriau Gardnerį. Tikrai e, tikiuosi, kad išliksite ambasadorium dar kurį laiką. Tame tarp ir dėl to, kad Jūs geras Europos parlamento draugas. Na, o prezidento Trumpo vaidmenyje turėtume Putino draugelį, bet čia mano asmeninė nuomonė vis tik e, kyla klausimas, kaip žmogus toks kaip Trumpas taip arti priartėjo prie valdžios. E, čia matyt e, yra tikrovės ir Amerikoje, ir Europoje tam tikras padarinys. Kalbant apie breksito rezultatą, aš labai tikiuosi, kad JAV lobiuos savo artimiausią uh, sąjungininką, Junktinę karalystę, e, išlikti kuo arčiau prie ES bendrosios saugumo ir gynybos politikos ir bendrosios užsienio ir saugumo politikos struktūrų. E, dabartinis ministras e, Lionelis Foksas nemano, kad tokių ryšių išardimas atitiktų jūsų ar Junktinės karalystės interesus. Dėl to džiaugiuosi. E, dabar kalbant apie hipotezę, kad ponia Clinton bus prezidentė nuo sausio mėnesio, ar e, ji e, bus drąsesnė, kalbant apie tam tikrą įsikišimą į kitų šalių reikalus, lyginant su ponu Obama, matėme, kad jis buvo labai atsargus, o dabar matome, kad Alepo mieste vyksta didžiuliai žudimai Rusijos bombardavimų pasiekmei ir taip pat ar bus bandoma saugumo taryboje užkirsti kelią tokiems didžiuliams nusikaltimams prie žmoniškumą, pavyzdžiui, pagalbas konvojų bombardavimas. E, e, ši administracija, atsižvelgiant į Hillary Clinton didžiulę patirtį, dirbant valstybės sekretorę, E, galbūt bus rasta būdų užkirsti kelią autoritariniams režimams stiprėti, tame tarpe Rusijai ir Kinijai ir užkirsti kelią, kad tų baisybių ateityje nepasikartos. Dėkui. Gracias, presidente. <clears throat> Embajador, un placer debatir con usted. Como decía. Dėkuoju, pirmininkė. E, ambasadoriu, Labai džiugu su jumis padiskutuoti. Kaip sakė pirmininkas Brokas, demokratija nuostabus dalykas, nes visiems suteikia progą pasisakyti. E, sutinku su to, ką sakėte pradžioj, bet vis tik e, šiek tiek pasibaisėjau kai kuriais jūsų žodžiais. Uh, labai agresyviai pasisakinėjote. Nu, tai man priminė šaltojo karo laikus. Jūs kalbėjote apie Rusiją kaip agresoje, bet iš tikrųjų tai ir JAV turi savo laivyną visame pasaulyje, e, veikia Azijoje, tai didžiulė e, karinė jėga, daug pinigų skiria e, ginklų pramoniai E, pagalvokite apie jūsų veiksmus. Lotynų Amerikoje istorija rodo, kad e, jūsų slaptasios tarnybos, e, jų ausis kyšo už daugelio valstybės perversmų. Irako atveju jūs melavote ir įtraukėte mus į baisų karą. Ten žuvo, buvo nužudyti ir žurnalistai. Jau nekalbėkime apie Libiją tikra demokratija ten buvo. E, pažiūrėkime e, į didžiąją koaliciją kovai su Daesh, kas įvyko po dviejų metų, e, kaip vienpolarinė jėga be jokios abejonės jūsų laukia pražūtis. Svarbiausia vis tik yra tai, kad Europa nepakliūtų uh, po e, JAV padu. E, siūlyčiau taip pat sumažinti jūsų propagandos apsisukimus. Dėkui. Ambassador, welcome, welcome here. Pane Komiš, e, ambasadoriau sveikinu Jūs atvykus pas mus. Iš tikrųjų gyvename ypatingais laikais. Amerikiečiai balsuoja ir vienas iš kandidatų yra žmogus, kuris nėra deklaravęs savo mokesčių. E, e, e, man atrodo, kad svarbu, kad piliečiai iš tikrųjų neremtų populistų tokių kaip Trumpas arba tokių, kurie kaip čia Europoje yra finansuojami Putino. Ar galvojate, kad Hillary, jeigu ji būtų išrinkta, iš tikrųjų įgyvendins tai, ką jinai perėmė iš e, Bernie Sanderso darbo tvarkės, kad kovos su mokesčių vengimu, kad sieks e, sąžiningo apmokestinimo e, visuotinių lygių, kad jinai sieks geros finansų institucijų kontrolės.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 Daug buvo klausimų apie populizmą, suprantu, kritiškai svarbus klausimas jums. Mes e, galime atmesti e, naudojamų deklaracijų e, smurtišką pobūdį e, ir iš tikrųjų mane šokiravo. E, kad Junktinėje karalystėje po aukštojo teismo sprendimo kai kurie laikraščiai uh, reagavo labai keistai, ne tik tabloidiniai, geltonieji, geltonoji spauda rašė apie teisėjus kaip apie liaudės priešus. Mes žinome, kad tie terminai buvo naudojami Prancūzijos revoliucijos metu, juos naudojo Leninas, paskui nacijai, o eina kalba apie Britaniją. Sveiko proto šalį. Tad čia tikrai kažkas yra įvykę. Abiejose Atlanto pusėse mums reikia čia e, geros analizės ir teisingų išvadų. Tas naratyvas turi keistis, e, turime klausytis, iš kur kyla tas pyktis ir ką mes bedarytume. Ir Ana paminėjo vieną iš tų dalykų. Daug dalykų e, iš to, ką sakė Bernis Sandersas, yra susijęs su sažiningumu, su teisingumu. Sažiningumu e, prekybos dėrybose, kovojant su mokesčių vengimu. Mes daug e, dirbame draugė su e BPO čia. Reikia pripažinti, kad Kai kurios sistemos neveikia nei vienoje, nei kitoje Atlanto pusėje. Žmonėms e, norisi matyti sąžiningą prekybą ir e, jie labai aiškiai mato, kad daugelis dalykų nefunkcionuoja, neveikia ir tai labai dažn... aiškiai pasireiškia iš Trumpo palaikytojų pusės. Aišku, e, žiūrint į Europą, e, prisimenant, kas įvyko Valonijoje, vis tik turėtų būti labiau nurašyta Belgijos vidaus reikalams. Aš e, skaičiau visas deklaracijas, kurios pridėtas prie sutarties ir dauguma iš tų deklaracijų faktiškai visiškai nieko bendro neturi su susidėrėto sustarimo tekstu. Ten e, kalbama apie uh, tai, kaip spręsti tam tikrus būkštavimus ar nerimą, bet eina kalba apie būkštavimą, kurio ten iš vis negalėjo būti, ne, neturėjo būti. Kalbant apie e, nuostatas dėl investuotojų interesų apsaugos e, TTIP sutartyje, e, matysime, kaip spręsime tos klausimus, gal panašiai kaip setą sutartyje, sunku dabar pasakyti. Bet mes matome, kad Europoje yra stipri opozicija dabar ginčytiniems e, e, straipsniams, ginčytinoms nuostatoms šią temą. Dėl Rusijos neatsiprašinėjau dėl to, ką sakiau. Aš gyvenau e, Rusijoje, Sovietų sąjungoje, dar iki Gorbačiovo ir mačiau, kaip atrodo totalitarnė valstybė. Ir aš bijausi, kad grįžtame į tas dienas, kai nevyriausybinės organizacijos, dirbančios žmogaus teisės, ir tie buvo triuškinamos, kai žmonės e, išnyksta, Rusija grįžta į stagnaciją, kurią matėme prieš Gorbačiovo laikus. Todėl, jeigu kažkas sako, kad yra lygybė tarp demokratinių sistemų, kuriuose mes gyvename, ir tarp e, žmogaus teisų situacijos Rusijoje, jau kas nors tą teiktų, aš tam visiškai prieštaru, visiškai atmetu. Aš taip pat visiškai atmetu tai, kad Rusija e, neįtakoja Europos politinės sistemos, e, politinių partijų ar netgi šio parlamento, nes mes turime priešingos informacijos priešingų įrodymų. Taigi su šiuo iššūkiu turime kovoti drauge. Mes turime daugiau nušviesti tuos dalykus, kurie vyksta. Kai kurie dalykai jau nušviesti, kai kalbame apie Front National, bet reikia daugiau informacijos apie tai, kas vyksta kitur. Nesakysiu, kas laimės, tik tai pasakysiu, kad tai padarys didžiulį skirtumą užsienio reikalų politikoje. Yra ilgas sąrašas dalykų, kuriuos Donaldas Trumpas yra prižadėjęs padaryti. Galbūt ne visus galės, juos padaryti dėl, kon, e, dėl konstitucijos, dėl kongreso, bet pagalvokite apie kankinimus, apie e, sieną tarp JAV ir Meksikos. Prisiminkite, ką jisai sakė apie brandalinio ginklo neplatinimą. Jisai sakė, kad kai kurioms valstybėms e, Azijoje visiškai tinka turėti brandalinį ginklą, pagalvokite apie tai ir suprasite, koks galėtų būti poveikis dėl visuotinės strategijos. strategijos. Buvo klausima apie armiją. Tiesą sakant, mes e, gana atsipalaidavę žvelgdami į šią problemą. Mes e, suprantame, kad Europa turėtų e, gynybai išleisti daugiau ir, ir naudingiau, veiksmingiau. Tai, kas dabar vyksta, eina tinkama kryptimi. Baimės e, jungtinė karalystė yra dirbti nuolatinės baimės dėl Europinės armijos arba kažkokios vadavietės. Aš manau, kad tai bereikalingos kalbos. E, aš manau, kad tiesiog bus bandoma Lisabono sutartyje surasti galimybės panaudoti sustiprintą bendradarbiavimą ir skatinti tas valstybės narės, kurios savo NATO įsipirkimų nevykdo, juos vykdyti ir taip pat užtikrinti, kad pinigai, kurie yra išleidžiami, būtų išleidžiami e, kariniams pajėgumams, o ne kitiems dalykams, tokiems kaip e, atlyginimas ar pensijos. Taigi visiškai aišku, kur link einama. Ar JAV ir Junktinė karalystė yra pagrindinė e, problemų priežastis e, vidurio rytuose, Aš manau, žiūrėkime į ateitį, o ne į praeitį. Dabar vidurio rytuose mūsų laukia didžiuliai iššūkiai. Potencialus Mosulo mm, e, išlaisvinimas rodo, kad e, reikalai e, eina į gerąją pusę. Kipras yra didžiulė problema. Aš tikiuosi, kad šiais metais dar sulauksime Kipro uh, problemos sprendimą. Kodėl Ukraina yra tokia svarbi? Čia yra mano kolegų, aš į juos žiūriu. Ir pasakysiu, e, paminėsiu tik vieną priežastį. Dėl tų vertybių, kurias mes giname. Aš e, ką tik mačiau e, tokį jaudinantį filmą, jo pavadinimas e, Liepsnojanti žiema. Ir ten aš mačiau jaunus ukrainiečius mojuojančius ES vėliavą, einančius kovoti Kievo gatvėse ir mirti ten. Taigi mes norime padaryti galą korupcijai, sakė jie, mes e, norime europinės ateities, mes esame europiečiai, Ukraina yra Europoje. E, Ir jeigu Europa dabar sako, jau mes pavargome, jūsų finansiškai, diplomatiškai neberemsime, tai bus baisus nuosprendis. Nes e, iškyla klausimas, už ką Europa pasisako, jeigu ji negina savo vertybių, nepadeda Ukrainai eiti pasirinktų taku. E, kova su korupcija skaidrumo stiprinimas, be jokios abejonės iš ministrės apie tai išgirsite. Dabar TTIP. Tai iš tikrųjų naujas, naujo tipo susitarimas. E, jis yra e, ambicingas ir to reikia siekti. Ir labai įdomu, kad esame e, pasiekę daug pažangos skyriuose, kur kalbama apie reglamentavimą ir reguliavimą. Kaip galėtume tą reglamentavimą geriau suderinti, Ir antra, kai kuriuose sektoriuose reikia pripažinti didžiulį ekonominį poveikį, jeigu reglamentavimo skirtumus pavyks sumažinti. Nes analizė rodo, kad tris ketvirtadaliai mūsų praradimų tarpusavio prekyboje kaip tik priklauso dėl to, kad skiriasi reglamentavimas. Dėl Brexito e, mes siunčiame Londonoje atitinkamą žinę, bet iš tikrųjų supraskite, kad JAV neketina, nenori vaidinti vedybų, tikriau sakant, skirybų tarpininko vaidmens šioje atveju. Ir kalbant apie e, bendrąją saugumą ir gynybos politiką, tą mes turime prisiminti. Reikia, e, kad ES taip pat suteiktų Junktiniai karalystėje šiek tiek laiko ir erdvės, kad vyriausybė galėtų pasiremti, pasirengti dėryboms. E, dėl rinkimų Rusija labai dramatiškai bandė įsikišti į e, rinkimų rezultatus, e, įsi, įsibraudama į demokratų partijos e, susirašinėjimą ir tai dramatiškai kokybiškai skirtingas žingsnis, į kurį yra įsivėlę aukšti Rusijos ešelonai. Taigi per atėjančias kelis metus mūsų laukia labai pilna darbo tvarkė ir aš žvelgiant į ateitį. Ir sakau, jeigu rezultatai bus atitinkami, lauksiu dar vienos galimybės vėl atvykti pas Jūs. Think, uh, you... Ačiū. Ačiū. Esame dėkingi už tai, kad atėjote pas mus šiandien. Ir reiškiame vilti, kad mūsų e, ryšiai toliau tęsis. demokratinės jėgos neturėtų abejoti tuo, kad joms pavyks galų gale laimėti, nes taip visada buvo. O kalbant apie e, veiksmus prieš Putiną. Užduokite klausimą ponui Šafhauseriui apie pinigus, kuriuos kuriu jie gavo iš Putino. Na, bet tai nerimtas pastebėjimas. Ačiū. Ir manau, po tam tikro pereinamojo laiko tarp vėl galėsime aptarti e, santykius, kai žinosime naujosios JAV administracijos prioritetus. Ačiū. Hmm? Damen und Herren, dass Sie jetzt zum nächsten Tag. Ponios ir ponai, dabar siūlau eiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Pas mus atvyko pane Ivana Klimpuš Cincadze. Ji yra Ukrainos ministro pavaduotoja Europos ir Euroatlantinės integracijos klausimais. Gerbiama ministrė, tikrai norėtumėm sužinoti, kas dabar vyksta Ukrainoje. E, Europos parlamentas pagal partnerystės projektą prieš dešimt dienų buvo surinkęs susitikimą Žanmone pastate Paryžiuje. Ten dalyvavo e, parlamento pirmininkas, e, frakcijų atstovai ir tikrai turiu pasakyti, kad e, mane nustebino, kiek daug e, praktinių klausimų aptarėme, apie parlame, kalbėjome parlamento veiklą, vyriausybės veiklą, kontrolės mechanizmą. Pat Cox yra sukūrę sistemą ir dėl opozicijos. Ir aš tikrai e, po to susitikimo viliuosi, kad Ukrainoje nuolat e, gerės, geriau vystysis tas demokratinis procesas. Ir dabar tikrai norėčiau sužinoti, e, Kaip Jūs vertinate tolimesnį Ukrainos kelią po Normandijos proceso, po susitikimo Berlyne? Kaip vertinate EBPO misiją? Dabar EBPO pirmininkauja Vokietija, taigi ir Vokietijai čia tenka tam tikrą atsakomybę. Dar paminėsiu prezidentą Putiną. Jis turėtų įtikinti savo draugus Donbase, na, irgi dalyvausiu demokratinėme procese, bet kol kas aš čia nusteikęs nelabai optimistiškai. Prašom, e, žodis jums. Thank you, uh, Chairman Brock. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už suteiktą galimybę uh, susitikti su garbiais Europos parlamento, nei nacionalinių parlamentų nariais. Tikrai džiaugiuosi galimybę e, sudėti Jums naujausią informaciją apie mūsų situaciją. Praėjus beveik trims metams po revoliucijos pradžios. Noriu visų pirma padėkoti visiems jums, kurie išlikote Ukrainos rėmėjais tarptautiniuose ir nacionaliniuose forumuose už politinę, ekonominę ir, ir socialinę paramą, kurio sulaukėme e, įgyvendindami e, permainas šalyje. Kaip sakiau, prieš tris metus, lapkričio 21-2013 prasidėjo. Revoliucija ir buvo pasvarštas asociacijos sutarimas su ES. Po trijų metų manome, kad tas dokumentas, kurį pasirašė ir ratifikavo 27 valstybės narės, yra kelio gairių planas e, mūsų reformų ir tai yra jungtinė darbo tvarkė Ukrainai ir ES ir tai mums taip pat kelia nemažai iššūkių. Ukrainai tai ne tik dokumentas. Ir mūsų simbolis, mūsų kovos už laisvę vėliava. Mes, ukrainiečiai, nesame kaip ir kitos tautos. Mes norime taikos, saugumo, norime šiekios tokios gerovės. Ir siekdami tų tikslų, visų pirma, mes remiamės savo jėgomis ir taip pat e, pasitelkėme partnerius. Iš Europos prašome ne tikrumo, bet šanso. Būtent todėl esame taip sunerime dėl padėties, kuri e, išlieka ir dėl to, kad Niderlandai vis dar neratifikavo asociacijos sutarties. Prašome šanso ne dėl to, kad mes planuojame vėliau paprašyti paprašy, paramos. Mes tikime visų pirma vertybėmis. E, Ukraina pasirinko Europą ir Ukraina baudžiama už tai, kad pasirinko Europą. E, Nereiktų apsimetinėti e, dėl to, kad Ukrainos dabartinė situacija liečia tik Ukrainą ir Rusiją. Tai liečia mus visus. Galima, galime likti nuo šalyje, bet galima ir būti vieningiams ir demonstruoti solidarumą. E, mes žinome, kokia yra situacija Niderlanduose, kad e, ten vyks rinkimai Ir gaila, kad asociacijos sutartis, kur, kur susilaukė tokios plačios paramos Europos parlamente, kurią paremė ir nacionaliniai parlamentai, dabar susidūrė su pol, politiškai motivuotų pasipriešinimu. Bet tikimės po e, nesenų premjero rūtės e, pažadų parlamentui, kad sprendimas bus rastas ir esame pasiruošę e, e, dirbti su visomis politinėmis frakcijomis, atstovais, tam, kad būtų rastas toks sprendimas, kad būtų galima e, išsklaidyti prieš balsavusių e, e, Niderlanduose žmonių būkštavimus ir kad būtų galima peržengti šią liniją ir rasti sprendimą. Tikimės, kad nebus keičiamas asociacijų susitarimas, kad nebus naujų dėrybų dėl jo. Taip pat tikimės, kad bus e, laikomasi nediskriminavimo principo Ukrainos atžvilgių. Kreipiuosi visas politinės frakcijas ir Europos parlamente raginu e, jas užmėgsti kontaktus su kolegomis Niderlanduose, ieškant visiems priimtino sprendimo. Nes 27 valstybės narės jau E, pasižadėjo padėti gyvendinti Ukrainos asociacijos susitarimą. Mes, kaip tikriausiai žinote, bandome, bandysime tą susitarimą gyvendinti, esant labai sudėtingai situacijai šalies rytuose. Ten tęsiasi hybridinis karas, karštas karas su Rusijos federacijais vyksta mūsų teritorijoje. Mums tenka taip pat tuo pat metu kovoti ir gyvendinti nelengvas reformas. Kai, kai kurios reformos jau davė rezultatų. energetikos mokesčių, bankininkystės sektoriaus reformos energijos šaltinių įvairinimo, e, energijos tiekimo srityse. Noriu pacituoti keletą skaičių. 2014 kovą Ukrainos išde buvo likę 10 tūkstančių JAV dolerių. O dabar esame pasiekę tokį etapą, kad makrofinansinių požiūrių mes esame stabili valstybė ir netgi pasiekėme nedidelio augimo. Kitais metais augimas šalyje prognozuojamas e, 3 procentų. E, tai reiškia, kad mes einame tinkamų kelių. Bet biudžeto deficitą sumažinome 5 procentais. Išvalėme savo bankininkystės sistemą. Tai buvo vienas svarbiausių korupcijos šaltinių Ukrainoje ir mes uždarėme 82 bankus. Pabandykite tai įsivaizduoti. Jie dingo iš sistemos, tai reiškia, kad jie tapo švaresnė ir gyvybingesnė. Padidinome mokesčius už energetiką yra 100 procentų importo mokestis. Nėra skirtumo tarp e, energijos kainų bu, namų ūkiams, pramoniai, smulkiam, ma, dideliam verslui. Tai reiškia, kad panaikinome šią spragą ir nebeliko galimybės e, korupciniai veiklai būtent šiame sektoriuje mūsų nafto gas įmonė e, ima dirbti pelningai, taip nebuvo anksčiau. Būtent ta įmonė buvo labai stipriai subsidijuojama iš biudžeto. Tikriausiai visi girdėjo apie tai, kad užbaigėme pirmąjį elektroninių deklaracijų dėgymo etapą. Manome, kad tai priemonė uh, kuri užtikrins didesnį politikų atskaitomumą bei e, valstybės e, tarnautojų atsakomybę ir užtikrins didesnį pas, visuomenės pasitikėjimą e, ir, ir valstybės tarnybą ir politikais. Dabartinis mūsų prioritetas užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos agentūros darbą. Uh, E, ta agentūra teiks visą informaciją apie atvejus, kuomet pažeidinėjami Ukrainos įstatymai ir bus atitinkami tyrimai, jeigu paaiškės, kad įstatymai pažeisti. Orioji revoliucija. E, tai buvo pas. Toje revoliucijoje mes pasi, pasirinkome e, teisingumą, priėmėme šalies konstitucijos pataisas dėl teismų sistemos. Teismų sistema nuo rugsėjo 30-osios veikia veiksmingai ir dabar turime galimybę toliau dėkti skaidrę sistemą ir pradės dirbti nauji teisėjai, pradės galioti kitokią teisėjų atrankos sistemą, nes daugelį metų ši, ši sistema buvo korumpuota. Uh, Mes ne tik kuriame kovos su korupcija institucijas, kaip tikriausiai pati girdėjote, bandome korupciją, su, korupciją šalinti, užpildydami e, įstatymuose egzistuojančias spragas. Vienas didelių pasiekimų, čia vėl kalbu apie kovą su korupcija, būtų štai koks nuo um, rūpiučio pirmosios e, galima naudotis elektroninė viešųjų pirkimų sistema ir iki metų pabaigos 16, 16 procentų valstybės išlaidų bus e, e, administruojamos pasitelkus šią sistemą. Tai, tai reiškia, kad busime e, užpildę dar vieną sprang, spragą. Noriu padėkoti už autonominės priekybos priemonės Ukrainos atžvilgių pasiūlytas komisijos ir noriu paprašyti parlamento paramos, kad balsuotumėte už tą siūlymą, kai parlamentas balsuos, nes tai bus dar viena. E, Dar vienas aspektas, dar viena paskata pas, paskatinti Ukrainos ir ES aktyvesnius priekybinius santykius. Norėčiau pakalbėti ir apie vizų liberalizavimo režimo susitarimą su Ukraina. Ukraina e, įgyvendino 144 konkrečius reikalavimus patiktus Ukrainai pagal vizų liberalizavimo planą. Kai kurie iš tų reikalavimai buvo skausmingi, kitų įgyvendinimas buvo nepigus. O dabar manome, kad ES turi veikti. Džiaugiamės Europos komisijos sprendimu dėl, dėl, dėl pateikto pasiūlymo. Žinome, kad AFET jūri ir Libe komitetai svarstys šį siūlymą ir žinome, kad parlamentas jau e, pakomentavo kai kurios to pasiūlymo aspektus. Norėtume priminti, kad Ukraina gali tapti dar vieno trišalio e, dialogo įkaitė vykstančio tarp ES institucijų. Mes tikimės, kad bus patvirtintas šis vizų liberalizavimo susitarimas. Aš tikiu, kad taip ir bus. Jei viena pusė įgyvendina visus reikalavimus, tai reiškia, kad kita pusė privalo įvykdyti duotą pažadą ir elgtis kaip susitarta. Mes sulaukėme pozityvių žinių iš Europos parlamento ir aš tikrai norėčiau jūs paskatinti, imtis veiksmų ir garsiai reikšti savo paramą Ukrainai, nes Ukrainos žmonės nusipelno uh, E, to, tos atpildo, kurio jie nusipelnė, nes viską padarė. Dar vienas iššūkis, dėl kurio mes, mums tenka įkvoti savo iš finansinius, e, emocinius, žmogiškus išteklius tai e, vykstantis karas. Kaip sakiau, 5 procentus BVP tenka skirti saugumo ir gynybos reikmėms. Tačiau tai ne tik skaičiai. Deja, kasdieną e, žūstančių kariškių skaičius auga. E, Rusijos federacijos kariai geriau parengti ir Rusijos federacija nuolatos pažydinėja ugnies nutraukimo sutartį. E, Donbase, Donbasas vis labiau bando apriboti specialiosios stebėsenos misijos veiklą. Patiki, pa, pateiksiu skaičius. Donbase yra 700 tankų daugybė raketų paleidimo sistemų, 1200 artilerijos renginių. Ten yra nuolatinės Rusijos kariuomenės dalinių, kur, kurie yra apginkluoti Rusijos. Dėl neseniai vykusio e, Normandijos form, formato susitikimų, dėl Minsko susitarimo, mes susitarėme su Vokietija ir Prancūzija dėl konkretos kelio gairių plano ir numatytos labai konkrečios e, sąlygos saugumo reikalavimai bei huma, humanitarinės srities reikalavimai, kuriuos būtinai gyvendinti. Tik juos įgyvendinus grįšime prie politinės darbo tvarkės klausimų. E, o dirbdama pagal ją Ukraina jau tikrai nemažai nuveikė pasigirsta balsų, kad reikia iš naujo perkrauti ES ir Rusijos santykius. Mūsų Ukrainoje, mūsų Ukrainoje tai neramina, tai priliktų Europos kapitulacijai. Prim, norėčiau priminti, ką yra pasakęs Čerčilis. Nesirinkite e, nešlovės vietoj karo, nes e, pasirinksite abu. Deja, jie nori suskal, suskaldyti mus. Mes norime vienybės, demokratijos ir laisvės, o jie netiki laisvę ir demokratiją. Mums tenka kovoti už tas vertybės ir mes prašome, kad ir kiti gintų jas. Nereikėtų bandyti žaisti šachmatų žaidimo su Kremliumi, nes Kremlius elgesi kaip panorėjęs. Uk Ukraina nepasirinko Rusijos savo priešų, tą padarė Rusija. Ir ES ne, ne, neprėmė sprendimo, kad Rusija yra jos oponentas. Rusija priėmė tokį sprendimą. Mes priėmėme savo sprendimą ir mes jo laikysimės. Mes dirbsime šalyje, kad padarytume viską, kad mūsų šalis gyventų geriau pagal įstatymus, kad pas mus galiotų įstatymo viršenybė, E, tokie pat įstatymai, kaip ir tose šalise, kurios e, yra sėkmingos ES narės. Thank you very much, Mrs. Klimbush. I'm going to speak in Spanish now. Labai ačiū. Aš norėčiau toliau kalbėti ispaniškai. Pradėkime diskusijas. Visų pirma, žodis panui Galer. Labai ačiū, norėčiau Jūs pasveikinti atvykusių užsienio reikalų komitetą. Saugumo ir gynybos pakomitečio delegacija neseniai buvo nuvykusi į Ukrainą. Aš labai džiugiuosi, kad dabar Jūs atvykote pas mus ir platesniam klausytojų ratui paaiškinote, e, kokį kelią pasirinko Ukraina ir kokią pažangą jau ji yra pasiekusi. Tikrai E, mus stebina, su kokia valia yra atliekamos reformos, kai bandoma išsivaduoti iš tų senųjų laikų, norint sukurti visiškai normalią valstybę. Aš manau, kad jūs tikrai nusipelnote mūsų paramos. Aš praėjusią savaitę buvau nuvykęs į Kievą ir Karmatos ir galiu aiškiai pasakyti, abiejose tose vietovėse e, matėme daug rusų e, kilmės gyventojų, kurie gyvena Ukrainoje ir kurie irgi pasisako už Ukrainą. Aš šiandien norėčiau pakalbėti apie vizų klausimą. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuris e, susijęs su pasitikėjimu ES. Mane domina Ukraina ir Gruzija. Aš nuo šalyje paliksiu Kosovą. Taigi, Europos parlamentas irgi turėtų aiškiai pasakyti tarybai, kad nereikėtų dėrėtis dėl vizų su visomis tomis valstybėmis vienu įpu. Ministre, jūs pasakėte, teisingai pasakėte, kad Ukraina įvykdė viską, ko mes iš jūsų reikalavome. Uh, ir dabar atėjo laikas imtis mums. Suspendavimo mechanizmas politinė prasme yra reikalingas, jis turi būti veiksmingas. Tačiau trilogo esminis tikslas yra neužkirsti kelio vizų režimo liberalizavimui. Tai būtų fatališka, fatališka, jeigu tas trilogas nutrūktų dėl vieno vienintelio žodžio, kaip kad sakė ir pranešėjas. Dėl vieno vienintelio žodžio likščiau nepavyksta susitarti ir būtų tikrai fatališka, jeigu viską dėl to tektų atidėti. Lapkričio 24 dieną. E, e, tai bus prabėgus keliams metams po Euromaidano įvyks e, viršūnių susitikimas tarp ES ir Ukrainos. Tikrai norėčiau, kad tame susitikime nebūtų e, vieni, kit, vieni kitų nekaltintų. E, tai visiškai atitiktų Rusijos propagandos tikslus. Taigi, tikrai norėčiau paprašyti kolegų, kurie dirba šiame komitete, dėrėtis ir su Libe komitetu, ir pabandyti daryti tam tikrą spaudimą tarybai, kad iki lapkričio 24 dienos mums tarpusavį pavyktų susitarti, tam, kad mes neprarastumėm pasitikėjimo mumis. Dabar atėjo tas laikas, kai mes turime kažką daryti toliau, e, drąsinti Ukrainą, e, vykdyti reformas ir nesustiprinti tų, kurie nori, kad e, Ukraina grįžtų į senus laikus. Ja, dank u wel, uh, mevrouw Klimpuč. Art... Labai ačiū. Labadiena, ponė Klimpuš. Malonu Jūs vėl čia matyti. Kaip žinia, aš esu Ukrainos draugas. Uh, Aš remiu Ukrainą ir pasisakau už e, bevizį režimą, pasisakau už Ukrainos teritorinį vientisumą, pritariu Ukrainos būkštavimams dėl Rusijos agresijos. Ukraina jau gyventina nemažai reformų, bet kai kurios reformos egzistuoja kol kas tik popierėje. Jeigu mes esame draugai, mes kartais vienas kitam turime sakyti tiesą. Kartais uh, man trūksta tiesiog padrasinančių žodžių, padrasinančių žinių. Jūs sakėte, kad dabar Ukrainoje galima internetu deklaruoti mokesčius, turtą. Tikrai džiaugiuosi, kad ta e, deklaracija jau veikia, bet Kai buvo paskelbtos tos deklaracijos, kai paaiškėjo, kiek politikai turi turto, tai e, žmonės buvo šokiruoti, kalbama apie milijardus, milijardus eurų. Na, o kai aš e, vykstu pas savo rinkėjus ir kai viską turiu paaiškinti mokesčių mokėtojams, tai man tuomet e, tikrai kartais būna sunku ginti Ukrainą, bet šiaip tikrai džiugiuosi, kad jau veikia tos elektroninės deklaracijos, bet mane domina, kas toliau bus daroma, kai paaiškėjo, kokia yra didžiulė korupcijos problema. Mokesčių inspekcijai reikės peržiūrėti begalės deklaracijų. Aš tikrai Tikiuosi, kad dėl tokių elektroninių deklaracijų, dėl didesnio skaidrumo negalės toliau klėstėti tokia didžiulė korupcija. Ukraino žmonėms labai svarbu, kad būtų kovojama su korupcija, kuri pastebima kiekvien... kasdieninėme gyvenime. Aš pats siunčiau draugams e, į Ukrainą siuntinį su kava, šokoladu ir jie vėliau man pasakė, kiek, e, ši, kiek jie turėjo sumokėti mokesčių už tai, kad galėtų atsimti tą siuntinį. Jie turėjo sumokėti 75 eurus už tai, kad atsijimtų e, siuntinę. Nors prieš tai iš jų buvo reikalauta ne 200. Muitinės sistemos reforma buvo vienas iš reikalavimų, e, norint liberalizuoti vizų režimą. Bet pagalvokime apie kasdieninį žmonių gyvenimą, kurie kiekvieną dieną kenčia nuo tokios korupcijos. Ką su to būtų galima daryti, kol šios problemos nebus sprendžiamos, e, žmonės nepasitikės. Aš e, ginu be vizio režimo uh, E, iniciatyvą. Aš tą darysiu bendraudamas ir su savo šalies vyriausybė. Aš darysiu viską, kad ir ES gintų Ukrainą, bet ir jūs kažką tai galite padaryti, kad mums padėtumėte. Ponas Auštrevičius. E, Pone Klimpuš Cincace, e, noriu pasveikinti Jūs atvykus Europos parlamentą. Visą laiką labai malonu su Jumis susitikti nes jūs tikrai daug dirbate siekdama geresnio ES ir Ukrainos bendradarbiavimo. Jūs anksčiau dirbote ir e, Radoje. Daug dirbote su integracijos, bendradarbiavimo klausimais. Manau, kad jūs esate e, tikrai tinkamas žmogus tam, kad galėtumėte atsakyti šio komiteto narių klausimus. E, aš ir pats turiu klausimų. Pirmas klausimas būtų susijęs su Rusijos e, vykdoma e, propaganda Ukrainoje. Daugelis ukrainiečių puikiai kalba ir rusiškai. Ir šioje šalyje, Ukrainoje, uh, E, yra e, transliuojamos ir rusiškos televizijos, Rusijos programos, jas žiūri ir ukrainiečiai. Ką Jūs manate apie e, Rusijos finansuojamas televizijos status, kurios transliuoja savo programas ir Ukrainoje? Ką Jūs manote apie tai, kaip Rusija bando paveikti ukrainiečius? Ir galiu pasakyti, kad Europos parlamentas ketina parengti specialų pranešimą apie e, dezinformaciją ar propagandą, e, kuri yra vykdoma prieš ES iš įvairių šaltinių, ne vien tik iš Rusijos pusės. Kol kas dar nėra pasiektas sustarimas, nes ne visi tiki, kad e, yra daromas toks poveikis europiečių mąstymui. Kai kas netgi sako, kad tai gali būti palaikyta kaip kišimusi į laisvąją žiniasklaidą. Aš sutinku, tai tikrai jautrus klausimas kiekvienoje demokratinėje valstybėje. Antra, dėl elektroninių deklaracijų sistemos, kuri buvo galų gale įgyvendinta, beje, su tuo ir sveikinu Jūs. Aš žinau, kiek įdomios informacijos paaiškėjo tose elektroninėse deklaracijose. Uh, Panašu, kad daugelis pareigūnų yra gana turtingi ir jie galėtų um, labiau um, padėti Ukrainai, um, pirkdami, um, tarkim, obligacijas. Bet aš noriu pasirauti, kaip ukrainiečiai priemė uh, E, tokios informacijos paskelbimą viešai. Kokia buvo visuomenės reakcija, kai politikai, pareigūnai deklaravo namie, ypač namie, ne bankuose, bet ypač namie turimą turtą. Ne investicijas į kažkokias įmonės, bet grinuosius pinigus namuose. Uh, E, kaip, vis, kaip į tai sureagavo e, e, Ukrainos visuomenė? Dank, Frau Panas Buchner, ačiū. Pirmininkė, ačiū gerbiamą ministro pavaduotoją už tokius aiškius žodžius. Kai yra kritikuojama padėtis Ukrainoje, aš norėčiau pasakyti štai ką. E, e, tarybų sąjungoje funkcionavo, e, klėstėjo korupcijos sistema ir labai sunku per porą metų tą korupcinę sistemą išgyvendinti. Iš tikrųjų, jūsų šalis jau padarė didžiulę pažangą. Dėl e, vizų e, liberalizavimo pritariu tam, ką pasakė ponas Galer. Aš dar norėčiau pateikti vieną konkretų klausimą. Turiu prisipažinti, kad prieš apsilankant Ukrainoje praėjusią savaitę aš irgi buvau labai smarkiai paveiktas Rusijos propagandos, o nuvykęs ten pamačiau, kad viskas yra kitaip. Tai vyko e, ir sustikimo su jumis dėka. Tai norėčiau jūsų paprašyti, gal Ukrainos vyriausybė galėtų nuolat um, um, mūsų žiniasklaidai galėtų e, teikti gerai parengtą informaciją, kuri būtų tam tikra prieš priešą Rusijos propagandai. Iš tikrųjų, Rusijos propaganda labai paveiki. Manau, kad mes turėtumėm daryti daugiau tam, kad tai propagandai galėtumėm pasipriešinti. Čeko, Dabar žodis ponui Schwarzenberg, Čekijos parlamentas. Ukrajina, tady bylo mnoho připomínek k Ukrajině, vytikalysi korupcija, bylo. Išgirdome nemažai pastabų dėl Ukrainos, kritikuojama korupcija, teisingai minėta, kad Ukraina yra buvusi sovietinės sistemos dalis. Bet neturime užmiršti, kad ankstesni prezidentai remiami Rusijos pasinaudojo korupciją sistemai paremti. Vis tik tai dabar turime remti Ukrainą ne tik dėl to, kad tokiu būdu ginsime ir Europą. Mes e, neturime leisti, kad užsienio teritorijos okupavimas taptų sistemos dalimi. Be to, jeigu Maskva laimės, jeigu ims valdyti Kievą, tai e, Amerikai atsitraukus bus aišku, kas pasaulyje taps valdovu po 20-ojo amžiaus. Visiškai aišku, kad e, Putinui nereikia vien tik tai Donbaso ir pramonės ten. Visiškai aišku, kad Putinas nori valdyti visą Europą. Nepamirškime, kad e, Ukraina savo plotų tokia pat kaip Prancūzija. E, tai turtinga šalis, joje daug gyventojų. Lankiausi Ukrainoje keletą kartų ir e, džiaugiausi matydamas, kad e, kuriasi pilietinė visuomenėje. Tai pastarųjų metų e, veiksmai, piliečių visuomenė atsibunda, yra labai dinamiška. Taigi turime e, didžiam valdovai Vladimirui Vladimiravičiui padėkoti už tai, kad ukrainiečiai vėl atnaujino savo santykius su vyriausybė. E, už tai, kad pažadino Ukrainos piliečių visuomenę. Teko būti ant sienos tarp Ukrainos ir okupuotos teritorijos. ir e, mačiau subombarduotus pastatus, sustikau su nukentėjusiais žmonėmis. Ukraina dirba, žengia į priekį, turime jai padėti ir ją paremti. Kol kas ES parama gėdingai menka. Dėkui. E, dar du kolegos nori kalbėti. Prašyčiau pasakyti e, glaustai, nedaugiau kaip po dvi minutės, kad galėtume steigti galimybę atsakyti mūsų viešniai. Ponas Jurek. Kol kas be mikrofono. E, dziękuję bardzo. Dzisiaj mieliśmy e, przyjemność wysłuchać. Labai ačiū, pirmininkė. Šiandien mums tenko garbė išgirsti daug svarbių pareiškimų iš ponios Mogerinė ir JAV ambasadoriaus. Buvo kalbėta ir apie klausimus aktualius Ukrainai. E, turiu omeny šiaurinį srautą. Galiu Jūs patikinti, kad Europos parlamente mes e, priešinsimės šiaurinio srauto e, projektui. Tikrai nenorėtumėm, kad dėl karinės agresijos Ukraina dar būtų ir ekonomiškai izoliuota. Dar noriu pasakyti, kad vakar buvo minėtas 99 jubiliejus nuo tada, kai e, bolševikai perėmė valdžią Rusijoje. Tuomet ir prasidėjo tas tikras košmaras. Neseniai buvo, dar tik visai neseniai buvo nuverstas paskutinis Lenino paminklas Ukrainoje. Tai nėra paminklas e, istorijai, tai nebuvo e, tam tikras paminklas istorijai, tai buvo tam tikras ženklas ir vakarų valstybėms. Dėl e, istorinių aspektų noriu pasakyti, kad būtina padėti Ukrainai tęsti desovietizaciją. Reikėtų užtikrinti, kad tikintieji Ukrainoje vėl galėtų naudoti e, maldos namus, kurie sovietų laikais e, buvo desakralizuoti. Pavyzdžiui, yra Marijos Magdalenos bažnyčia Kijeve, kuri vis dar nėra naudojama maldos tikslais. E, tai mes turėtumėm to siekti. Pane Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už išsamų padėties Ukrainoje pristatymą, reformų ir e, pasiektas pažangos pristatymą ir taip pat už tai, kad pristatėte problemas. E, tokie leidiniai kaip The Economist, pavyzdžiui, yra pasakę, kad e, reformos Ukrainoje nepavyko. Bet užmirštama, kad praėjo tik tai du metai nuo reformų pradžios e, Ukrainos teritorijoje vyksta karas. Ir e, aš manau, kad Rusijos propaganda ir, taip sakant, Europos intelektualų smegenų plovimas e, E, yra stipriai besireiškintis. E, e, tiesa, kad vienas iš stiprybės elementų Ukrainoje šiuo metu yra klestinti piliečių visuomenė, kuri nenori sugrįžti į tą padėtį, kuri egzistavo iki Maidano. Tikrai apgailestauju, kad įstrigo vizų liberalizavimas, kad e, įstrigo e, dialogas dėl sustabdymo mechanizmo. E, aš manau, kad trišaliai dialogai turi pašalinti kliūtis, kurios atsirado vizų liberalizavimui. Pone vicepirmininkai, noriu užduoti du klausimus. Pirmasis dėl e, šiaurės srauto 2. Kaip jūs vertinate šio dujotekio galimą poveikį energetikos sektoriui Ukrainoje? Ir antras klausimas apie paramą per NATO ir per ES jūsų saugumo sektoriui. E, egzistuoja patariamoji reformų misija, ji yra stiprinama, bet ar jūs galvojate, kad ji veikia veiksmingai ir ar e, adekvačiai atspindi jūsų poreikius? Dėkui. Pone Bokskor. Dėkoju. Ačiū. Aš tikrai labai džiaugiuosi galėdama jūs vėl pasveikinti atvykus čia, ponia Klimpuš. Uh, Norėčiau pasveikinti Jūs, pradėjus eiti naujas pareigas. Noriu padėkoti ir už Jūsų šiandieninį pasisakymą. Jūs mus informavote apie Ukrainos pasiektą pažangą. Dėl visų režimo liberalizavimo norėčiau pabrėžti štai ką. Dauguma Europos parlamento narių tam pritarė ir ne vien tik tai simboliškai. Ukraina, kiek įmanoma, greičiau e, turėtų sulaukti vizų režimo liberalizavimo. Ukraina įvykdė visus reikalavimus, visas sąlygas ir mes nebegalime ir toliau atidėlioti tokio e, sprendimo. Ta nekarta yra pabrėžusi e, Vengrijos vyriausybė, kalbėdama su partneriais už Ukrainos. Mes tikrai džiaugiamės tuo, kad Ukraina apsisprendė pasukti europietiškų kelių. Ukrainoje. Ja esančios mažumos laikosi tokios pat nuomonės. Taigi mes visi esame suinteresuoti tuo, kad Ukraina eitų europiniu keliu. Vis dėlto aš norėčiau pateikti klausimą. Mano klausimas susijęs su švietimo sistemos reforma. Ta reforma apribotų uh, mažumų teisės švietimo sistemoje. Kaip atrodys ta švietimo sistemos reforma? Ar ją dar galima keisti? Ar mes kažkaip tai galėtumėm įtakoti, kad antro tos reformos svarstymo metu būtų pasiekta pageidautinų rezultatų? Panas Arius Volski, prašom. <clears throat> Uh, Dėkui labai trumpai. Visų pirma, vicepremjerė Klimpuš, aš e, noriu pasankinti Ukrainą ir praginti ją vieningai e, žengti europiniu keliu e, nėra e, kitos tokios šalies, kuri karo sąlygomis vis tik tęstų savo reformas. Ir aš noriu kai kurių iš mūsų vardu atsiprašyti jūsų. Pirmiausia, už tai, kad asociacijos susitarimas tapo ksenofobinio referendumo Niderlanduose įkaitu. Atleiskit mums. Antra, atsiprašau už nepagrystą vizų liberalizavimo proceso vilkinimą. Atleiskite už tai ypač Turkijos ES vizų liberalizavimo sandorio kontekste. Ir antra, atleiskite, kad nesprendžiame Šiaurės rauto 2 problemos ir uh, už sprendimą dėl OPAL dujotekio, kuris uh, gilina Ukrainos energetikos saugumo problemas E, dėl to, kad tai atitinka ES verslo ir politinius interesus. Kągi dabar steiksiu žodį mūsų viešniai atsakyti. Dėkoju, pradėsiu nuo pastarosios pastabos, atsakysiu ponui Šarvis Volski. Jacekai, ačiū, kad paminėjai opalo klausimą, nes iš tikrųjų buvo klausta apie e, Šiaurės rauta 2 projektą, kuris ekonomiškai nėra gyvybingas ir pagrystas. E, ir mes dažnai tai minime. E, ir e, atima galimybės Ukrainai panaudoti savo turimus gebėjimus, nors mes ir atvėrėme galimybės veikti e, Europos įmonėms. E, sprendimas dėl OPAL mus ištiko visiškai netikėtai, nes energetikos sąjunga, trečiasis paketas reiškia solidarumą ir siekį neleisti iškreipti konkurencijos, o būtent taip atsitinka dėl OPAL dujotekio sprendimo. Ir aš labai tikiuosi, kad čia bus galima dar surasti sprendimą. Dėl tų veiksmų, e, tas sprendimas galėtų ir Šiaurės rauto, ir opalo dalykus apimti. Ir mm, tai atitiktų ir tai, ką e, minėjo ponė mm, ponė Kalnietė, nes ir Šiaurės rautas, ir Opal užtikrina Gazprom dominavimą e, ir sukelia, e, suteikia galimybių piknaudžiauti rinką. Tai nieko bendro neturi su ekonomika ir tikrais ekonominiais interesais bei konkurencija. Kalbant apie desovietizaciją. Ačiū, kad jūs akcentavote tai ponas Jūrė, kai tai e, iš tikrųjų svarbus elementas mums grįžtant prie savo šaknų faktiškai. E, Amerikos ambasadoris minėjo, kad jam teko gyventi ES, aš taip pat gyvenau ES ir pamenu, kaip sinagogoje buvo e, įrengtas lėlių teatras, e, o vietoje bažnyčios, atsirado sandėlys. Dabar mes bandome grįžti atgalios, e, pradedame rūpintis įvairių e, religinių bendruomenių maldos namais, o tų bendruomenių Ukrainoje yra daug e, mes esame daugia etniška valstybė. Mažumų teisės Ukrainoje iš tikrųjų yra smarkiai ginamos. Ir konkretus to įrodymas e, yra Vengrijos mažumos e, situacija Karpatuose, jų atstovai pateko į vietos tarybą, mes viską darome, kad toks atstovavimas būtų užtikrintas. Ir džiaugiuosi, kad nepasiduodama, apie, nepasiduodama Rusijos propagandai, apie kurią kalbėjo ir Petras Auštrevičius, sakoma, kad Rusija ateina ginti rusiškai kalbančio, kalbančių gyventojų. Aš užaugau Kijeve ir kai ėjau į mokyklą, 80 procentų mano klasiokų ir namie, ir uh, mokykloje kalbėjo rusiškai. Ne dėl to, kad rusai buvo jų tėvai. Kalbėjo rusiškai, nes tai buvo madinga, todėl, kad jų tėvai norėjo, kad jie geriau prisiderintų prie tuometinės padėties Sovietų sąjungoje. Taigi tai buvo tam tikras prisiderinimas tiems, kurie siekė sėkmės. Na ir praėjus e, 25 ar 30 metų mano vaikai eina į mokyklą Kievo centre ir tenai taip pat klasėje labai mažai ukrainietiškai kalbančių vaikų. Ukrainietiškoje mokykloje. Vaikų, kurie per pertraukas kalbėtų ukrainietiškai. Tai aš nematau jokios grėsmės rusų kalbai Ukrainoje, Kijeve, bet kokiam kitame mieste. Ir tai e, yra vienas iš mitų, kurie plačiai skleidžiami Rusijos propagandos, e, tarsi tai būtų tikrovė. Realybėje to nėra. Ir aš esu tikra, kad kas lankėsi Ukrainoje, tas aiškiai matė, kad e, ir žiniaslaida, ir televizija, ir spauda, ir elektroninė žiniaslaida e, veikia naudodami įvairias kalbas, teatras ir visa kita yra prieinami įvairiomis kalbomis ir nėra jokios grėsmės rusų kalbai, nėra reikalo ateiti į Ukrainą ir ginti rusų kalbą ar kultūrą. Tai Rusijos propagandos dalykas, kuris iš tikrųjų pasiekia ukrainiečius. Jos pasiekti dabar yra labai lengva, kažkas minėjo, kad ekonomiškai žmonės vis dar kenčia. Makrofinansinė padėtis, makrofinansinis stabilizavimas dar konkrečiai nepalėtė kiekvieno iš mūsų piliečio bet tuo pat metu labai lengva tokioje padėtyje, kai valstybė moraliai, e, emociškai, finansiškai yra nustekenta, yra labai lengva e, skatinti populistinės diskusijas, e, žadėti dangų jau rytoj viet, ir siūlyti visokius popierinius sprendimus. Ir būtent todėl mes matome, kad mūsų kaimynai tuo naudojasi, siekdami užtikrinti, kad ukrainiečiai nebūtų stabilus, nebūtų vieningi. Iš tikrųjų, Vladimirui Putinui reikia padėkoti ne tik už tai, kad jis paskatino sustiprėti mūsų pilietinę E, visuomenė, kaip sakė pana Švansenbergis, bet tai taip pat už tai, kad jis paskatino pilietinės tautos gimimą, mobilizavo mus. Ačiū, kad e, paminėjote pilietinės visuomenės vaidmenį Ukrainoje. Aš e, didžiuojuosi galėdama reprezentuoti tą pilietinę visuomenę Ukrainos vyriausybėje visą gyvenimą dirbu politinėse pilietinės visuomenės organizacijose ir e, buvau e, tarptų, e, kurie po mūsų orumo revoliucijos, kurie apsisprendė nueiti dirbti valstybei. Bet mes palaikome labai glaudžius ryšius tarp vyriausybės ir pilietinės visuomenės ryšius e, su tomis jėgomis, kurios veikia ir anksčiau. Ir aš manau, kad jos e, geba skatinti pokyčius ir siekti mūsų tikslų. Dėl to turto, kuris, taip sakant, deklaruotas e, elektroninėse mokesčių deklaracijose, tai ir dėl e, visuomenės reakcijos. Tai tikrai meločiau, jeigu sakyčiau, kad dėl tų atskleidimų visuomenė tiesiog ėmė ploti. Ne, ne, ne visi galbūt tikėjosi pamatyti tai, kas išaiškėjo iš e, elektroninių mokesčių deklaracijų. Bet tai nereiškia, kad tai yra proceso pabaiga tai labai svarbus, neįmanomas žingsnis prieš keletą metų, kad viską iškelsime į internetą, padarysime prieinamą kiekvienam piliečiui iki smulkmenų ir parodysime, ką deklaruoja Ukrainos pareigūnai. Tai žingsnis, parodantis, kad reiks atsakyti, jeigu kažkas kažką netaip padarė, jeigu neteisingai uždirbo tuos pinigus, jeigu negali įrodyti, kad uždirbo e, tuo, tuos e, pinigus teisėtai, e, kad nėra pagrindo tokiems turtams egzistuoti. Ir būtent tuo užseima kovos su korupcija agentūra Kažkas sako, kad tik tai 300 žmonių užsiims to turto analizę, bet nesijaudinkite, jiems padės visa šalis. E, praėjus savaitėje po elektroninių deklaracijų paskelbimo kiekvieną dieną po kelis milijonus žmonių kreipdavosi, kreipėsi per dieną į e, kovos su korupcija agentūrą pasisakydami apie tos žmonės, kurių deklaracijas jie pamatė. Taigi mes turime piliečių visuomenę, turime žurnalistus, turime parlamentarus, kurie pasinaudos savo teisę ir savo gebėjimais ir draugės su kovos su korupcija agentūra veiks, tirdami tuos atvejus, kuriuos e, išaiškina arba e, deklaracijos sistema, arba kažkaip kitaip. Taigi jie, e, e, tie žmonės, kurie analizuoja šią informaciją, nėra vieninteliai, dirba ne vieni. Taip pat labai dėkoju visiems, kurie paremė, paremė e, būtinybę iš ES pusės e, įgyvendinti įsipareigojimus dėl vizų režimo liberalizavimo esate rimti draugai ir rėmėjai. Man kaip parlamentariai dialogas su jumis visada buvo naudingas, kol aš dar dirbau parlamente. Viskas susiveda į e, pasitikėjimą, į bendradarbiavimą ir aš manau, kad tuo remiantis galime žengti į priekį ponas Demesmakerį, kalbant apie tuos konkrečius atvejus, apie kuriuos jūs kalbėjote, kas atsitiko pašte su jūsų siuntiniu draugams, turiu pasakyti, kad dėja visuomenėje dar tebesarga, dar nepasveiko. Ir tas problemas reikia spręsti. Aš paraginčiau jūsų draugą ne tik jums apie tai parašyti, bet ir E, kreiptis į atitinkamas institucijas ir užtikrinti, kad jūsų draugas e, iš tikrųjų eitų į teismą, e, praneštų apie tuos papirkinėjimų ir kišninkavimo atvejus. Problema ta, kad žmonės labai dažnai nėra pasirengę aukoti savo laiko ar nervų ir imtis veiksmų reikia imtis veiksmų, kur mes bebūtume, ar piliečių visuomenėje, e, vyriausybėje, parlamente, bet kur. Dėkui. Ačiū už sutiktą informaciją ir diskusijas. Tai buvo paskutinis tarp parlamentinio komiteto posėdžio darbo tvarkės punktas, bet jei kolegos nori pasilikti svarstant kitus įprasnės darbo tvarkės punktus, mielai kviečiame. Ir dabar kalbėsime apie padėtį Turkijoje. Bueno, vamos a, a comenzar el, el punto tan importante sobre los derechos humanos en, en Turquía. Siūlau pereiti prie tikrai svarbus klausimo e, - žmogaus teisų padėtis Turkijoje. Pastarasias kelias dienas stebime e, situaciją Turkijoje. Buvo suimti keli Turkijos parlamento nariai. E, HDP partijos atstovai. Tai yra antra pagal dydį partija atstovaujama Turkijos parlamente. Tai, tai didžiulis smūgis e, pluralizmui Turkijoje. Tai reiškia, kad Turkija tolsta nuo Europos vertybių ir principų. Pone Muznek, e, malonu Jūs čia pasveikinti. Žinau, kad Jūs, mes pasikėtėme Jūs e, labai skubiai. Ačiū, kad sutikote ateiti. Norime išgirsti paskutinę, paskutinę naujausią informaciją apie įvykius Turkijoje, ypač atsižvelgiant į neseniai paskelbtą memorandumą dėl Turkijos e, įdėktų priemonių šalyje paskelbus nepaprastai padėtį ir kaip tai atsiliepia žmogaus teisėms. Ačiū. Pirmininkė, ponės ir ponai, ačiū už e, kvietimą man ateiti, susitikti su jumis ir pakalbėti apie mūsų darbą Turkijos klausimų. Žmogus teisų padėtis Turkijoje kelia didžiulį susirūpinimą man ir mums visiems Europos taryboje. Vertinant Europos tarybos narės, Turkija yra viena iš tų, kurios susilaukia didžiulio dėmesio. Turkijoje per pastaruosius keturis metus lankiausi penkis kartus ir konstatuoju labai aišku situacijos blogėjimą. Balandžio mėnesį ten buvau devynias dienas ir e, rengiau ataskaitą, kai buvo bandymas vykdyti valstybės perversmą Liepos mėnesį. Paskui rugsėjo mėnesį vėl lankiausi šalyje, buvau ten keletą dienų ir parengiau memorandumą dėl e, nepaprastųjų priemonių įdėktų Turkijoje. Bandymas vykdyti valstybės perversmą Turkijoje buvo didžiulę traumą ir reikia imtis grėsmių, reikėjo imtis grėsmių susijusių su tais bandymais. Aš e, nekvestionuoju dėl Turkijos sprendimo nukrypti nuo žmogus teisų konvencijos ir sprendimo vesti nepaprastasias priemonės. Tačiau e, man kelia bejonių nukrypimo laipsnis. E, E, vis, kai kurios įdėktos priemonės buvo perteklinės ir reikia laikytis, siekti už, užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą ir kai kurių, kai kurių straipsnių negalima pažeisti. Beveik iš karto e, e, vyriausybei buvo suteiktos didžiulės galios veikti savo nuožiūrę ir priimti vienašališkus sprendimus. Priemonės buvo pritaikytos ne tik viešajam sektoriui, bet ir verslo sektoriui. Ir būtent tai man kelia daugiausia problemų. Priemonės neapsiriboja vien tik tai prastinėmis ap apsaugos priemonėmis ir iš bendrai kyla e, klausimų dėl įstatymo viršenybės, pavyzdžiui, vertinant nekaltumo pre prezumpciją, e, taip pat e, e, asmenų e, atsakomybę už tam tikrus nusižengimus, taip pat e, s, sprendimų netaikymo atgalinė data ir kitų aspektų. Netgi plačios vyriausybei suteiktos galios e, pateisinamos, nes buvo bandymas e, iš karto po valstybės perversmo jos pateisinamos. Tačiau dabar tas tolesnis jų taikymas e, kel, ima kelti abejonių. Šimtas valstybės sektoriaus tarnautojų buvo atleista, daugybė žiniasklaidos priemonių uždaryta. Šimtas tūkstančių valstybės tarnautojų atleista. Ir tos priemonės toliau taikomos. Memorandume akcentuoju, kad reikia atsiriboti nuo nepaprastosios padėties logikos ir, ir vertinti tą labai plačias galias, kuriomis naudojasi valstybės aparato atstovai. Ir taip pat pareikta, rim, pareikšta rimtų kaltinimų dėl įvykdytų kankinimų iškart po ne, e, nepavykusio valstybės perversmo e, negalioja, nebegalioja įprastinės saugumo priemonės Ir taip pat netrukus Europos tarybos kankinimų komitetas turėtų paskelbti savo ataskaitą ir perduoti ją Turkijos valdžiai. Mes paraginame komitetą iš karto paskelbti tą ataskaitą. Ir Turkija taip pat paraginama paskelbti ataskaitą, kad būtų išsklaidyti visi įtarimai. E, baudžiamosios atsakomybės klausimas yra ypač svarbus visais atvejais. Nevisminės organizacijos, asociacijos, bankai, įmonės susijusios su gilen judėjimu, e, laisvai ir teisėtai veikusios įmonės iki Liepos 15. -osios. E, na, negali žmonių bausti atgalinė data po Liepos 15 už tai, kad jie buvo kokios nors organizacijos ar įmonės dalyviais. Vertinant proporcingumą, negalime tų, tų pačių kriterijų taikyti valstybės tarnautojams, žiniasklaidai, nevyriausybinėms organizacijoms, e, požiūris į privatų sektorių ir į e, viešai sektorių turi būti skirtingas. Negali su teisėju elgtis taip pat, kaip su žemo rango e, pareigūnu. E, visi pajuto nepaprastųjų priemonių poveikį, visiems taikomos tos pačios drastiškos sankcijos, remiantis tą pačią logiką. Kriterijai neaiškus, įrodymai taip pat neaiškus. E, kurie būtini priimant konkretų sprendimą konkrečių atvejų. Privatus, privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės situacija yra ypač sudėtinga. Čia kalbame apie žodžio laisvę, tai yra demokratinės sistemos vienas pamatinių principų sprendimai areštuoti turtą, likviduoti organizacijas be jokių teisminių procedūrų yra visiškai nepriimtinas, neproporcingas sprendimas jei yra įtarimų, galima nesunkiai. Yra galimybė suspenduoti organizacijos veiklą ir areštuoti jos turtą, mm, kol priimamas teisminis sprendimas. E, sank, priemonių susilaukia ir šeimų nariai, pavyzdžiui, kai kurių e, aktyvistų šeim, šeimos narių pasų galiojimas buvo suspenduotas. Tai yra nepriimtina. E, teis, teisminio poveikų priemonių klausimas. E, ką, kur žmonės gali kreiptis Turkijoje, kad e, pareikalautų tokių priemonių? Tai neaišku. Žmonės yra. Žmonės atleisti dėl to, kad jie paminėti kokią nors e, teisę, pagal konkretaus teisės akto priedą neturi galimybės teisis, kreiptis į konstitucinį teismą ir užginčyti sprendimą. Sulaukėme daugybės e, paraiškų iš žmonių, kurie e, kvestionuoja vyriausybės sprendimą. Strasbūro teismas sulaukė daugybės paraiškų per pastarosias kelias savaitės ir manome, kad jų bus dar daugiau vietinės, vietinio teismo, teisminių poveikių priemonių e, prieinamumas Turkijoje yra ypač aktualus, nes jas reikia išnaudoti prieš e, kreipiantis į Strasbūro teismą. E, daugiau nei 3000 teisėjų ir prokurorų atleisti paveikti, jų veikla suspenduota arba jų pačių veikla yra tyriama. Sunku tikėtis, kad tokio, tokia situacija teismų sistema veiks e, bešališkai. Kai aš paklausiau, ką jie rengėsi daryti, man Turkijoje atsakė, kad mes e, pasamdysime naujus teisėjus ir išėjusius į pensiją teisėjus pasitelksime. Man tai kelia abejonių. Po memorandumo paskelbimo padėtis dar pablogėjo. Praeitą savaitę priimti dar nu, du nauji dekretai, pagal kuriuos atleidžiama daugybė žmonių. Taip pat apribota žmonių teisė į teisinę gynybą yra galimybė iki šešių, kalinti žmonės suėmime iki šešių mėnesių be jokios galimybės e, gauti advokato paslaugas. Ka, kaip žinote, vieno iš Turkijos miestų meras buvo suimtas e, vienos iš pro, pavyzdžiui, vienoje iš provincijų, kur tai vyko, e, dingo interneto ryšys įvykdytas e, e, reidas Čimhurjet e, laikraštyje neseniai ir pateiktų kaltinimų ab absurdiškumas taip pat paaiškėjo. E, to laikraščio žurnalistai, redaktorius kaltinami tuo, kad jie paliko PKK partiją ir tuo pat metu gul, Guleno judėjimą. Tai, tai yra neįmanoma palaikyti abu tuos judėjimus tuo pat metu. Tai leidžia sudaryti vaizdą, kokio masto e, priemonių imamasi. E, uždaryti 15 kurdų žiniasklaidos leidinių, žiniasklaidos priemonių. Taip pat e, pateikti kaltinimai asmenims, pareigūnams, iš kurių atimtas imunitetas. Tuo domėsis Venecijos komisija, Europos tarybos patariamoji struktūra, kuri paskelbė, kad e, buvo pažeista konstitucinė procedūra, nes nebuvo pagrindo nenagrinėti kiekvieno iš tų asmenų e, bylos atskirai. Mano dialogas su Turkijos valdžia ir Europos tarybos dialogas su Turkijos valdžia tęsiasi, tačiau kol kas dar rezultatų nesulaukėme. Ir tikrai atėjo laikas e, Turkijai pademonstruoti rezultatus. Muchas gracias por toda la información. Primero le voy a dar la palabra a, nuestro, a nuestra ponente, la señora. Labai ačiū už visą steiktą informaciją. Dabar steiksiu žodį mūsų pranešėjai, ką tik pyri. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ministrui Muižnieks, kad jis atvyko į Europos parlamentą prieš tokį trumpą laiką gavęs kvietimą. Uh, Noriu pasakyti, kad Abeker prieš dešimt dienų buvo areštuoti žurnalistai. Dabar iš viso yra 132 areštuoti žurnalistai ar 142. Tai yra e, e, didesnis skaičius negu kad bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. Ir Dešimt parlamento narių pareičiais buvo išvesti iš namų, su jais buvo elgtasi kaip e, su nusikalteliais. Matome, kad, Europa, kad Turkija vis labiau tolsta nuo europinių e, vertybių. Ir ypač ta situacija paštrėjo po nepavykusio perversmo. Dabar dėl kurdų mažumos kurdų mažuma neturi demokratinių atstovų, kurie nebūtų nukentėję. Jeigu mes atimtumėm iš kurdų mažumos jų demokratiškai išrinktus atstovus, tai liktų tik tais radikalai. Man atrodo, kad pati Turkija uždaro duris Europai, Europos Sąjungai. Uh, Ir e, jeigu kitą savaitę Turkijos vyriausybė pateiks pasiūlymą vėl e, vesti mirties bausmę, jeigu tokį pasiūlymą e, Turkijos vyriausybė pateiks Turkijos parlamentui, tai mes nesėdėsime tylėdami ir nereaguodami. Dabar komisija rengia savo metinę ataskaitą apie Turkiją. Ir Aš e, norėčiau e, Jums padėkoti už visą tai, ką mums papasakojate, dėkui už Jūsų pranešimą. Tikrai buvo e, įdomu išgirsti nepriklausomą teisinį vertinimą apie tai, kas dabar vyksta Turkijoje. Aš noriu pastirauti, kokia procedūra bus pradėta Europos taryboje, jeigu kitą savaitę Turkija patiks pasiūlymą dėl mirties bausmės įvedimo. Tikiuosi, kad taip nesitiks. Ar tuomet Turkijos narystė e, Europos taryboje bus suspenduota. Ir ar Turkijos piliečiai e, galės kreiptis į e, Strasbūro teismą, jeigu Turkijos narystė Europos taryboje būtų suspenduota. Jūs minėjote ir ataskaitą dėl kankinimų preversi, e, e, e, prevencijos. Aš tikiuosi, kad ataskaita bus paskelbta viešai. Ir dar vienas klausimas. Per pastarosius mėnesius mes daug kalbame apie kovos su terorizmu įstatymus, teisės aktus. Tokios diskusijos vyksta ir Europos taryboje dėl gairių Turkijai. Kaip Jūs manote, jeigu esant tokiai nepaprastai situacijai, E, Turkija kažkaip bandys keisti savo įstatymus kovos su terorizmo srityje. Pane Somer, ačiū. Aš irgi norėčiau Jums padėkoti už tai, kad šiandien pas mus atvykote. Ačiū už Jūsų labai aiškius žodžius. Mes irgi padėti vertiname taip pat, matome, kad dabar nebepaisoma žmogaus teisų ir panašu, kad ta nepaprastoji situacija E, trunka vis ilgiau, e, kol Turkijos prezidentas nepasieks to, ko jis nori. Demokratijos šalyje nebeliko, e, teisinės valstybės nebeliko. Ir ypač dėl to, kad buvo areštuota daug teisėjų, prokurorų, teisininkų. Uh, girdėjau, kad iš viso nebeįmanoma teisininko Turkijoje susirasti ir jeigu teisininką e, kažkas ir suranda, tai tas teisininkas nedrįsta net pasirodyti teisme į bylos nagrinėjimą. Tai negalima užtikrinti sąžiningo teismo proceso. Noriu paminėti dar vieną dalyką. Turkijoje dar prieš perversmą buvo pradėtas turto nusavinimo iš verslininkų procesas. Dabar tas procesas dar labiau suintensyvėjo. E, kai kurie verslininkai bando savo turtą perkelti į, į užsienį ir uh, Jeigu verslininkui pavyksta persikelti į užsienį, tai dažnai iš šeimos narių yra atimami pasai, daromas spaudimas žmonai, vaikams, e, likęs įmonės turtas dažnai yra e, parduodamas palankia kaina tam tikriems asmenims. Ir tai yra tikrai netoleruotina. Aš esu labai dėkinga už tai, kad jūs e, paminėjote ir nekaltumo prezumciją. Daugelis e, sako, kad štai Gulinas e, suorganizavo pučą. Aš nejaučiu e, simpatijų nei AKP, nei Gulin, bet Jokių būdų dar nebuvo įrodyta, kad Gulin judėjimas iš tikrųjų dalyvavo tame pučia arba perversme. Ir panašu, kad viskas yra tiesiog suplakta į vieną krūvą, nebeliko nekaltumo prezumcijos. Tai yra be galo pavojingas dalykas. Mes, ES, turėtumėm priminti, turėtumėm reikalauti, kad visų pirma būtų vadovaujamasi nekaltumo prezumcijos. Uh, E, principų. Jūs minėjote ir kitų aspektų. Vienas iš jų kelia didžiulį susirūpinimą, apie tai kalbėjo ir kolegė Piri, o būtent jo kyla įtarimų, kad vėl vyksta kankinimai Turkijoje. Mes girdėjome, kad kaip elgiamasi su kaliniais kalėjimuose. E, kalėjimuose sąlygos siubingos, kalėjimuose po nepavykusio perversmo atsirado tūkstančiai sulaikytojų. Ir e, panašu, kad yra tokių žmonių, kurie, e, su, su kuriais buvo elgtas ypatingai žiauriai. Girdėjome, kad uh, dabar iš sav, savo darbo e, nebetenka ir gydytojai, ir teismo medicinos darbuotojai. Tikrai neprimtina padėtis dėl kankinimų kalėjimuose. Pritariu tam, ką pasakė Katė Piri e, dėl mirties bausmės galimo įvedimo. Europos taryba turėtų pateikti rekomendaciją, ką tokiu atveju turėtų daryti Europos Sąjunga. I have uh, basically two questions. Um... Ponas Mavridas, aš turiu porą klausimų. Turkija nėra nepriklausomos e, teismo sistemos, nėra teisės viršienybės principo, nėra ginamos žmonių, žmogaus teisės. Kalėjimuose yra e, neteisėtai laikomi tūkstančiai žmonių, jie yra kankinami, žmonės persekiojami. Ir visa tai e, laikoma kaip būtina sąlyga demokratijai. Jeigu mūsų tai netenkina, ar mes galime e, pareikšti, kad e, Turkija nebėra demokratinė valstybė. Mes teoriškai kalbame apie žmogaus teisės, bet manau, kad dabar atėjo laikas atsakyti šį paprastą klausimą. Ar galima oficialiai tai pareikšti? Jūs per pastaruosius trejus, penkerius metus laikėtės labai atsargaus E, švelnaus požiūrio į Turkiją. Kaip Jūs manate, ar tą požiūrį reikėtų keisti, ar Turkija, Turkijos dabar nereikėtų pareikalauti laikyti savo įsipareigojimų primtų ES atžvilgių ir visų jos valstybių narių atžvilgių? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως δεν χρειάζεται και εγώ να ευχαριστήσω τον. Ačiū, pirmininkė. Na, nemanau, kad reikia sakyti, kad e, esame be galo dėkingi tarybos atstovui už suteiktą informaciją, kuri papildė mūsų turėtą informaciją. Nenorėčiau kartoti viso to, e, ką jau minėjo mano kolegos, kurie kalbėjo apie įkalinimą, kankinimus, atleidimus iš darbo. Ir be abejo, apie trečios pagal dydį politinės partijos narių suėmimus. Visiškai neseniai e, Turkijos e, teisininkų asociacijos atstovai pareiškia, kad jie turintys teisėjų sąrašus e, su 2000 pavardžių, tai yra tie teisėjai, kurie turėtų būti atleisti artimiausių metų. Komisaras Han savo pasisakymo metu um, išreiškia nuostabą, ar toks sąrašas iš viso egzistuoja. Bet tas sąrašas egzistavo dar iki perversmo. Taigi, um, Kaip jau buvo pavaizduota, Turkijoje situacija yra siaubinga, jį kelia didžiulį susirūpinimą. Bet mums nepakanka tik tais išreikšti apgailestavimą dėl tokios susikloščios padėties. Mes turime pagalvoti ir apie tai, ką darysime. Kolegos jau kalbėjo apie mirties bausmės e, klausimą. Jeigu e, Turkija patiks e, pasiūlymą dėl mirties bausmės įvedimo. Mes turime pagalvoti apie ką, ką daryti, bet dabar žmonės Turkijoje yra žudomi dar iki teismo proceso. Aišku, jeigu žmogus bus nužudytas po teismo proceso, tai dėl to nebus geriau, bet aš nemanau, kad mes turime dar sėdėti ir laukti. Mes turime kažką daryti ir aš noriu pastirauti, ką jūs ketinate daryti. So, also, Pone Loch Bieler, E, dėkuoju ponui Mužniekui už jo pranešimą, visada naudinga e, išgirsti informaciją iš jūsų. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, dėl kankinimų. Kai kalbėjote su tur, Turkijos valdžia, kaip jie paaiškina tai, kad suėmimo vietose kankinimai plačiai paplitę? Nes kai Turkijos ministras čia lankėsi, jis išvengė atsakymo. Jis tik tai sakė, kad Turkijos vyriausybė reikia pagirti už tai, kad prieš dešimt metų Turkijoje įsigaliojo nulinės tolerancijos politika kankinimų srityje. Ir kitas dalykas, ar Turkijos teismų sistema iš tikrųjų gali funkcionuoti nepriklausomai. Ponas e, Kefalogianis. Dėkuoju pirmininkė ir ačiū komisarai Mužnikui už tai, ką jis mums papasakojus labai aiškiai nušvietė padėtį ir dėja jis sutampa ir su mūsų nuomonė. Aš kaip Turkijos ir ES delegacijos vadovas tiesiog privalau lankytis e, Turkijoje du kartus per metus. E, ir reikia pasakyti, kad e, mes turime labai daug problemų toje delegacijoje. Jau esame nusileidę daug kartų, siekia kompromisų, bet kyla didelių problemų suorganizuoti kitą mūsų apsilankymą Turkijoje. Sunku gauti leidimą ne tik nuvykti į Ank Ankarą, Ne, mm, e, jau nekalbant apie tai, kad kitas e, mūsų bendras posėdis turėjo būti Briuselėje. Taigi e, matome, kad nesilaikoma teisės viršenybės, žmonės persekiojami, įmetami į kalėjimus, taip pat kvestionuojama ir tarptautinė teisė, atsižvelgiant į Erdogano retoriką, ypač kai kalbam apie Lozanos sutartį, kurioje kalbama apie gyventojų mainus e, tarp Turkijos, Graikijos. Ir kai e, kalbama apie didžiosios asamblėjos 1920 e, metų sprendimais grįžtama prie šių pareiškimų ir atsižvelgiant į tai, ką, ką tik sakėte jūs ir ką sakė kolegos, tai kelia didžiulį susirūpinimą. E, noriu paklausti, ar ir jūs neramina pastarojo meto Turkijos pareiškimai dėl sienų? Pane Valenciano, dėkoju. Ačiū komisarui. Noriu išvengti to, ką sakė jau kolegos, bet mano pirmasis klausimas būtų toks, kokia yra jūsų pozicija? Dėl uh, pasiekmių Turkijai, jeigu bus uh, vėl įvesta mirties bausmė, norėčiau sužinoti uh, Europos tarybos poziciją. E, kitas klausimas, ar, ar Erdoganui apskritai rūpi tai, ką mes galime padaryti, ko mes galime imtis, ar galime mes jį bent kiek įtakoti, nes daugiau ar mažiau mes e, čia parlamente sutarėme dėl to, kas vyksta, bet ką mes galime padaryti, galimai įtakodami Erdoganą demokratiškų turkų naudai, kaip mes galime apginti Turkijos demokratiškus žmonės. Marija, ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu savo ruoštų padėkoti Jums už e, pateiktą Turkijos situaciją apžvalgą. Sutinku su tais, kurie sakė, kad e, situacijos blogėjimas vyko jau iki nepavykusio valstybė persmas, nepavykęs tik paspartino procesus. Kalbant apie tai, kas kelia e, susirūpinimą, tai tai, kad stiprėja nacionalizmas. E, Vos tik europiečiai pasako menkiausią žodį, ar tai būtų Europos vadovo taryba ar kitos institucijos, e, Turkija iš karto e, teigia, kad tai yra kišimasis Turkijos padėtį. Mes nepakankamai visą laiką sulaukėme kaltinimų dėl įvairių dalykų, tai yra savotiškas šantažas. Ar jums Europos taryboje taip pat susidaro tas įspūdis? Ir ar, ar Turkijos buvimas, dalyvavimas Europos tarybos darbe gali kažkaip pakeisti padėtį? Norėčiau paklausti, kaip, Europos taryba, kaip Turkija e, reagavo Europos tarybos sprendimą, nes mums pasirodė, kad reakcija nebuvo labai teigiama. O vertinant dabartinę padėtį, manau, kad reikia akcentuoti terorizmo apibriešti nes jau labai daug pasakyta apie įstatymus, galiojančius įstatymus. Ir noriu užbaigdama pasakyti, kad pritariu viskam, kas pasakyta dėl mirties bausmės situacijų. Ačiū, ponas Bargėcijo. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Aš irgi noriu padėkoti už visą sutiktą svarbę informaciją. Kalbėsiu labai trumpai. E, porą dalykų paminėsiu. Pirmas. Dėl religinio e, ekstremizmo panašu, kad ir Turkijoje dėl to gali būti persekiojama. E, ypač krikščionys yra persekiojami Turkijoje. Aš esu dėl to esu susirūpinęs, ką mes galime padaryti tam, kad užtikrintumėm religinę laisvę uh, o ypač kaip galima būtų apginti krikščionių teisės, užtikrinti jiems galimybę praktikuoti savo religiją. Antras dalykas. Panašu, kad Turkijoje nebeveikia teisės viršinybės arba teisinės valstybės principas. Kas atsitiks su ES piliečiais, kurie dirba Turkijoje? Galbūt laikinai yra Turkijos teritorijoje, uh, kokiu priemoniu būtina imtis tam, kad būtų galima užtikrinti, jog nebus suvaržytos ES piliečių žmogaus teisės ir kad jie nebus suimti, kad jie nebus persekiojami dėl savo politinių ar religinių įsitikinimų. Palabra al señor Brock. Herzlichen Dank. Ich äh, möchte auch Labai ačiū ir aš norėčiau tarti keletą sakinių šią temą. Manau, kad yra akivaizdu, jog dabartiniai įvykiai Turkijoje privedė prie to, jog Turkija nutolo nuo galimybės prisijungti prie ES. Turkija šiuo metu yra toliau e, nuo narystės ES, negu kad prieš dviejus ar penkerius metus. Ir taip atsitiko dėl įvykių Turkijoje. 2004 metais aš jau anomet kritiškai vertinau dėrybas dėl narystės, sakiau, kad tai nėra tinkamas kelias šiai šaliai tuo metu. Ir anomet jau buvo kalbėta apie tai, kad Turkija privalo sukurti nepriklausomą teismų sistemą, kad reikia atskirti politinę aparatą nuo karinio aparatą ir matome, kad šiandien um, Turkijoje niekas nėra nepriklausomas nuo prezidento. Viskas uh, buvo padaryta tarsi atvirkščiai, negu kad mes reikalavome. Mes reikalavome, kad Turkija atliktų reformas, kad būtų pajėgi prisijungti prie ES bet dabartinė sistema taip pat netitinka ES reikalavimų. Ir dabar kalbam apie mirties bausmę. Mirties bausmė būtų toks dalykas, kuriam įvykus nebebūtų įmanoma iš viso tęsti darybų su Turkija. Tuomet uh, reikėtų nutraukti e, darybas su Turkija apskritai, jeigu ji tokį prašymą pateiktų, tokį pasiūlymą pateiktų. Ir jeigu Turkija norėtų atnaujinti darybas dėl kažkokio darybinio skyriaus, tai ji turėtų pasukti kitokiu keliu. Aš prisimenu, kokius darybinius įgaliojimus taryba suteikė komisijai. Darybų tikslas yra e, Turkijos visapusiška narystė Europos Sąjungoje. Jeigu darybų procesu e, iškiltų kažkokių problemų, tai kitoks artimiausias įmanomas ryšys su Europos Sąjunga. Galbūt mes turėtume pagalvoti apie tai, kad šiuo atveju tai būtų išeitis. Bet aišku, mes nesame suinteresuoti ir tuo, jog Turkija visiškai nuo mūsų nusisuktų ir atsidurtų E, islamistų rankoje. Mes turime bendradarbiauti ir su Turkija, ir su Egiptu, ir su Tunus, tun, Tunisu. Nebūtumėm suinteresuoti nutraukti santykių su šiomis valstybėmis. Mes turime apgalvoti vairias perspektyvas. Mums svarbu spręsti ir pabėgėlių klausimą. Bet tai nereiškia, kad mes e, dėl Erdogano veiksmų nustosime remti milijonus pabėgėlių Sirijoje, e, e, pabėg, milijonus pabėgėlių Turkijoje iš Sirijos. Aš manau, kad Turkijos galimos narystės ES klausimą reikėtų atsijėti nuo pabėgėlių klausimų. Negalima visko sumesti vieną krūvą. Dabar žodis ponui Būžnieks atsakyti į klausimus. Dėkuoju už klausimus, e, kai kurie e, šiek tiek e, labiau politiški, negu kad leidžia mano įgaliojimai. Jie apsiriboja žmogaus teisėmis, bet atsakysiu apie klausimus. Į klausimus dėl žmogaus teisų. Mirties bausmė susijusi su žmogaus teisėmis E, yra įvairių išlygų, norint likti Europos tarybos nare, bet tarptų išlygų nėra mirties bausmės taikymas. E, ministrų komitetas parlamentinė asamblėje Europos taryboje e, kol kas tokios diskusijos nebuvo, aš joje nedalyvaučiau, tai būtų politinė diskusija, bet aš įsivaizduoju, kad turėti mirties bausmę ir likti Europos taryboje yra nesuderinami dalykai. Ir tai iš tikrųjų rimtas dalykas, nes, jis, e, net, nes tai būtų labai aiškus veiksmas prieš šerdinį konsensuso principą, kurį visi remia. Kalbant apie kankinimus, buvo daug e, kaltinimų, užuominų apie kankinimus, ypač tuoj po perversmo. E, juos labai sunku patikrinti, nes e, nėra Turkijoje nacionalinio prevencinio mechanizmo. Bet e, ironiška tai, kad pačias vyriausybės kai kurioje medžiagoje apie perversmą pažeidžiami jų pačių argumentai mm, buvo e, Turkijos oro linijose e, platinamas leidinys e, apie perversmą, e, kurį parengė valstybės e, remiama agentūra ir jame buvo aiškus e, Žmogaus teisų pažeidimai, pavyzdžiui, suimti kaliniai buvo suguldyti ant grindų, tai žmogaus teisų pažeidimas. E, e, Turkijos valdžiai aš pabrėžiau, nepraraskite to, ką pasiekėte įsipareigodami, bendraudami su Europos taryba, užkirsti kelią kankinimams. E, aš pasakiau, e, tuos kaltinimus e, jūs tartuokite rimtai, pažiūrėkite į parengtą mūsų ataskaitą, pažiūrėkite, kokia situacija, ar tikrai ribojama galimybė turėti advokatą, kad žmonės negali pasinaudoti mediko paslaugomis, yra laikomi inkomunikado ir taip toliau. Aš negaliu sakyti, kad masiški kankinimai yra. Aš laukiu mūsų kovos su kankinimais komiteto ataskaitos. Dėl to, kas atsitiks e, su Turkijos narystė Europos taryboje, e, tos bylos, tie atvejai, kurie dabar tyriami, bus ištirti iki galo, paskui jau ministrų komitetas juos svarstys Taigi ir toliau tos bylos, e, tie atvejai svarstomi ir paskui sprendimai bus saistantys atitinkamai valstybei. Piliečių visuomenė, kaip e, politiniams lyderiams e, nusiųsti atitinkamą žinę, bet paremti ir piliečių visuomenė. Piliečių visuomenė jaučiasi, kad Draugai Europoje juos apleido ir ignoruoja, ypatingai pietryčiuose. Ir kad nebuvo žmonių, kurie atsistojo ir, ir, ir kurie pasakytų, kodėl e, yra komendanto valanda, kodėl negalima ten nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip yra. Taigi, e, piliečių visuomenė kelia tuos klausimus valdžiai, o mes turime juos paremti kiek galėdami. Ir vienas dalykas, kurį sakau e, Turkijos valdžiai vėl ir vėl, nors ir be didesnės sėkmės. E, aš sakau, jūs turite daug e, išteklių, turite žmogaus teisų, profesionalų asociacijas, gydytojų, teisininkų asociacijas, nevyriausybinės organizacijas ir visi tie žmonės dirba, dirba drauge. O vyriausybė kol kas neįvertina tų turimų išteklių. Taigi reikia paremti juos, kuomet jie kalba apie žmogaus teisės. Klausimai susijęs su sienomis, daugiau politinis klausimas, krikščionių persekiojimas, nemačiau dar jokių pranešimų, kad e, tokie persekiojimai būtų e, labai paplitę, tai nereiškia, kad jų neegzistuoja. Dėl rizikos e, europiečiams, Europos piliečiams Man išvykstant iš Turkijos, iš vieno miesto, ten kaip tik e, buvo įvykdytas teroristinis išpolis. Turkijos valdžios nuomonė, Turkijoje veikia e, Guleno judėjimo teroristai, Daesh e, teroristai, kurdų teroristai ir taip toliau. Bet tai nepateisina Kurdijos valdžios veiksmų, kurių imamasi kovojant su terorizmu. E, gruodžio mėnesį rengėme pranešimą apie kovą su terorizmu pietryčiuose. Ten žiūrėsime į priemonių teisėtumą, proporcingumą, žiūrėsime į teismų praktiką e, Europos žmogaus teisų teisme e, dėl saugumo pajėgų nebaudžiamumo bus panalizuotos ankstesnės bylos ištisos jų grupės. Ir bus kalbama apie saugumo pajėgų nebaudžiamumą. Taigi, e, rengėme tą dokumentą dėl žmogaus teisų pietryčiuose. E, sausio mėnesį tikimės parengti dar vieną memorandumą dėl žiniasklaidos laisvės, nes tai kelia labai daug nerimo. Ir e, aš nemanau, kad terorizmo įstatymo formuluočių pakeitimas problemą išspręs. Viskas susiveda į tai, kaip teismai taiko įstatymus. Taigi negalime vien žiūrėti į tokius labai paprastus rodiklius ir jais remiantis e, ką nors vertinti. Reikia žiūrėti, kaip prokuratūra tyria bylas susijusias su terorizmu Na ir jeigu jūs domina e, HDP partijos lyderių likimas, tai e, egzistuoja DTP byla prieš Turkiją. Turkija pralaimėjo šią bylą, nes e, vyriausybė pernelyg plačią kovos su terorizmu savoką naudojo, uždrausdama tą politinę partiją. Tai, kus raginimai teikia išspręsti konfliktą, e, Turkijos e, tapatybės gynimas yra teisėtos e, išaiškos teisės formos ir Turkijos valdžios e, veiksmai yra netinkamas kelias. E, toje byloje buvo pripažinta, kad pernelyg plačiai yra e, traktuojama antiteroristinė veikla. Europos taryba ir toliau intensyviai bendraus su Turkija. Kitą savaitę į Strasbūrą atvyksta teisingumo ministras, su juo susitiksiu. Kovos su kankinimu komiteto ataskaita irgi toj pat pasirodys. Ir e, parlamentinėje asamblėje dirbamas panašus darbas į tą, kurį jūs darote. Taigi labai džiaugiuosi, kad e, mano dokumentas jums pasirodė esas įdomus, labai svarbu, kad mes kalbame vienu balsu arba bent jau iš tos pačios partitūros griežiame. E, tikimės, kad e, Turkija atsisakys tų priemonių ir išspręs labai rimtas problemas susijusias su žmogaus teisėmis. Dėkui. Čia ponė Mužnieks ir e, baigiame šio punkto nagrinėjimą. Meine Damen und Herren, mein Vorschlag ist. Ponios ir ponai, siūlau atidėti darbo tvarkės punkto dėl jungtinių tautų um, nagrinėjimą ir perėti prie sustarimo su Mongolija klausimo, nes tai prioritėtinis klausimas. Uh, kas jį pakomentuos, ponas Šolis. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Mongolija yra viena iš pasaulio valstybių siekianti alternatyvių e, visuomenės e, ir valstybės e, pertvarkymų. Ir jos vaidmuo pasaulyje keičiasi. ES buvo atvira vykstantiems pokyčiams nuo pat pradžių ir siekė teikti vystamąją pagalbą nuo 1993 metų. Ypač per prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą. O dabar remiantis e, plačių bendradarbiavimo susitarimų. Valstybės narės netrukus ratifikuos šį susitarimą Trys ES valstybės narės dėl dėja nėra jų ratifikavę. Ir tai reiškia, kad e, būtina tai padaryti tam, kad būtų galima užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą ekonominiais ir aplinkos klausimais, laikantis e, mūsų komiteto e, tradicijos yra paprastai skelbiama ir deklaracija. Na ir aš esu įsitikinęs, kad ta deklaracija mums gali suteikti galimybių kitaip pažvelgti į e, e, įvykius Mongolijoje, pagalvoti apie tai, kaip ateityje galėtų atrodyti bendradarbiavimas su Mongolija. Taigi, e, aš parengiau rezoliucijos projektą, jūs jį gavote. Uh, Yra labai griežtos taisyklės dėl rezoliucijos apimties. Ir iš tikrųjų neatsižvelgta į tai, kad ilgą laiką neskiriame tinkamo dėmesio šiai šaliai. Taigi, savo deklaraciją aš kalbu apie tai, kokie uh, E, koks bendradarbiavimas su Mongolija, Mongolija ateityje būtų mums svarbus. Aš taip pat pateikiu ir tam tikrų pavyzdžių, kaip bendradarbiavimas su ES galėtų būti pavyzdys demokratiniams pokyčiams Mongolijoje. Iš tikrųjų, nuo 10-mečio pradžios uh, vyko pokyčių um, Mongolijos demokratinėje sistemoje, keitėsi um, valdžioje esančios partijos. Vyko rinkimai. Na ir nors tas demokratinis mechanizmas kaip ir egzistuoja, vis dar nėra e, ekonominio ar socialinio stabilumo Mongolijoje. Mongolija yra mūsų partnerė, kuri turėtų laikytis ir tarptautinės teisės standartų, um, darbo teisės rytyje, kitose srityse. Um, formaliai Mongolija neva tų tarptautinės teisės standartų laikosi, bet realybė dažnai yra kitokia dėl Mongolijos administracinės struktūros ypatumų dažnai pastebimi dažnai pastimas nestabilumas, taip pat e, pilietinė visuomenė nepakankamai susiformavusi, kaip kad Europos Sąjungoje. Taip pat e, mes e, priemame domen ir tai, kad rengiami, rengiami, rengiami nauji teisės aktai, bet ne visą laiką aiški tų teisės aktų visa svarstymo, tvirtinimo procedūra. Dar e, ši šalis nėra įgyventinusi baudžiamosios teisės, reformos, nepakankamai kovoja su smurtu šeimuose, dar nėra panaikinusi ir mirties bausmės. Uh, Neseniai Transparency International paskelbė e, korupcijos e, lygį šalyje. Ji Mongolija, kur, e, labiausiai korumpuotų šalių sąraše yra maždaug kažkur per vidurį pagal korupcijos indeksą. Na ir būtent e, e, dėl korupcijos, nėra tinkamai išnaudojami gamtiniai ištekliai Mongolijoje, nes paisoma tik kai kurių ekonominių interesų. Taip pat e, e, ekonominė, e, socialinė švietimo sistema dar tikrai turėtų būti reformuojamos Mongolijoje. Mongolijoje labai didžiulis atotrukis tarp turtingų ir vargšų. Daugiau kaip 30 procentų gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Visuomenėje daug konfliktų. Kad ir koks būtų šios šalies e, ekonominės raidos kelias, svarbu, kad kiek manoma daugiau gyventojų galėtų pasinaudoti gerovę. Na ir e, E, užsienio investuotojai dabartinę padėtį Mongolijoje laiko gana nestabilę dėl šalies BVP. Dabar jis yra sumažėjęs maždaug 17,5 procentais. E, e, ekspertai mano, kad šalyje dirba tik 28 procentai darbingo amžiaus šalies gyventojų. Yra didžiulis šalies užsienio įsiskolinimas, jis sudaro 163 procentus 2017 metais šalis turėtų padidinti biudžeto rezervą. Ji paprašė jau Tarptautinio valiutos fondo e, pagalbos šiuo metu vyksta dėrybos su Tarptautiniu e, valiutų fondu. Na, ir nuo dėrybų rezultatų labai priklausys, ar Mongolijai pavyks e, konsoliduoti savo biudžetą. Uh, galbūt taip pavyks e, e, paspartinti ir vidinės migracijos šalyje procesus, kai migruojama iš kaimų į miestus. Mongolijos vyriausybė ieško alternatyvų ir bando bendradarbiauti ir su kaiminėmis šalimis, vykdydama ir integracijos projektus dėl ES politikos Mongolijos atžvilgių. Pastaruoju metu e, tai daugiausia buvo susijęs su Mongolijos vidaus reformomis ir taip pat su didžiosios kaiminės vykdoma politika. Na ir iš tikrųjų Mongolijai svarbu palaikyti subalansuotus santykius ir su Rusija, ir su Kinija. Tačiau kol kas to dar nėra padaryta. Kalbant apie ES vykdomą konkrečią politiką, tai ta politika jau buvo įvertinta tik keletas valstybių narių. Pavyzdžiui, Vokietija palaiko glaudesnius santykius su Mongolija. Taigi, ko gero, Europos parlamente niekas nenusteps, jeigu kad prabėgo šešeri metai nuo to laiko, kai buvo parafuotas partnerystės susitarimas iki, Iki dabar mes turime irgi tam susitarimui pritarti, nes kitaip kils pavojus vidiniai Mongolijos raidai. Dabar dėl susitarimo su Mongolija įgyvendinimo mes turime atsižvelgti konkrečias Mongolijos problemas ir interesus ir siekti rasti abiem pusėm primtinus sprendimus. Taip pat turime nepamiršti ir vykstančių regioninių procesų bei pasaulinės integracijos. Na ir galiausiai, gal tai ir pragmatinis požiūris, bet aš manau, kad e, būtina keisti dabartinę politiką ir galų gale patvirtinti susitarimą Ulan, į Ulan Batar turėtų, ko gero, vėl vykti delegacija būtent dėl šio susitarimo. Aš su nekantrumu laukiu būsimos diskusijos ir būsimo bendradarbiavimo. Ačiū. Dankeschön. Ähm, Kolegė Keila. Ačiū. Ponas Keila. Ponas Kelam. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paremti pono Šolco parengtą dokumentą. Jo pasirinktas požiūris tikrai labai detalus ir apie frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes e, pritarėme tokiam pasirinktam požiūriui. Mongolija yra menkai apgyvendinta valstybė, tačiau e, jos vaidmuo yra strateginės svarbos. E, tai yra tiltas tarp didžiųjų Azijos valstybių - Kinijos, Japonijos, e, Kor, Pietų Korejos, Pietričių valstybių, Pietričių Azijos valstybių. E, Ir būtent dėl to ES Mongolijos bendradarbiavimo gilinimas yra labai svarbus, ypatingai stiprinant Mongolijos įsipareigojimą užtikrinti įstatymo viršenybę. Mongolija e, įsipareigojo stiprinti demokratiją. Kaip ponas Šolts minėjo, uh, Mongolija Pietričių Azijoje gali būti laikoma demokratijos pavyzdžių, ne, atsižvelgiant į visas kliūtis, su kuriomis jis susiduria. Mongolija siekia kurti pasitikėjimą regione, nes yra paskelbusi, kad yra e, neutrali brandolinių požiūrių valstybė ir inicijavo Ulanbatoro taikos procesą. Mongolija yra netoli e, tokių svarbių projektų kaip e, Kinijos šilko kelio projekto, Rusijos e, pan-Eurazijos tinklo tiekimo, dėgymo ir Jei Mongolija pris, nuspręstų prisijungti prie, prie Eurazijos ekonominės sąjungos, tai e, mes turėtume apie tai užsiminti savo renkamame pranešime ir nusiųsti konkrečią žinę. Mongolijai reikia ES pozityvaus susipareigojimo gilinti bendradarbiavimą. Norėčiau pasiūlyti kai kurių, e, kai kurių nuostatų dėl ES Mongolijos bendradarbiavimo žmogaus teisų ir demokratijos rytyje, nepamiršti žiniasklaidos ir žodžio laisvės, tai būtina konsoliduojant demokratiją. Žmonių kontrabanda išlieka problema, nežiūrint kovos su kontrabanda įstatymo priimto prieš keturis metus, turėtume šiai problemai skirti dėmesio. Galiausiai norėčiau, atsižvelgdamas į pasiūlyti ES suteikti papildomą paramą investuojant ateityje į naujasias technologijas, pavyzdžiui, skaitmeninimą. Tai padėtų užpildyti mm, sragas, spragas šiame sektoriuje ir tai tikrai būtų naudinga Mongolijai. Toliau ponas Mamikins mano kolegos Benefi nėra, todėl jis paprašė manęs perskaityti šį tekstą. E, jis atsiprašo, kad negalėjo e, dalyvauti posėdėje, bet dėl įsipareigojimo turėjo išvykti į Italiją. Norėčiau pasidžiaugti bendradarbiavimo susitarimu su Mongolija, Sozemų frakcijos vardu ir padėkoti ponui Šolcui už gerą pranešimo projektą, kurio pozityviam tonui pritariu. Parlamentas e, turi e, nuspręsti ar teikti savo pritarimą šiam susitarimui, kurį komisija pasirašė jau anksčiau. Esu įsitikinęs, kad turime sus, paspartinti vykstančius procesus ir kad laukiame per ilgai, kad e, paskatintume partnerystę su šia strateginė svarbos šalimi. Mongolija e, yra sudėtingos situacijos regione, e, dėl istorinių saitų ji yra artima Europai. Tai strateginė Europos partnerė. E, tai, tai įsvarbi ir kaiminystės politikos kontekste dėl Rusijos ir Kinijos. Deja, E, vilkiname e, savo iniciatyvas toje šalyje ir dėl to tokios šalis kaip Kinija ir Japonija e, užima vis svarbesnės pozicijas Mongolijoje. ES turi asociacijos sutartis ir delegacijas beveik visose Pietričio Azijos šalise, o Ulan Batore. E, dar neturime atstovybės ir Pe Pekino e, misija rūpinasi e, ryšiai su Mongolija. E, šalis susiduria su ekonominė krize ir kai kuriais socialiniais iššūkiais, bet laimiai jau matyti atsigavimo ženklai ir nauja šalies vyriausybė siekia e, pritraukti tiesioginės užsienio investicijas, tai labai svarbu šaliai. Mongolijai taip pat labai svarbu įvairinti savo ekonominę veiklą. ES turėtų suteikti jai paramą šioje srityje. Todėl partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis turėtų būti tik pirmas žingsnis šiame procese. Ačiū toliau Charles Stanok. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu kolegoms, kad Šolco tekstas subalansuotas ir tikslus. Pereitais metais savo frakcijoje uh, ir pirmininkų suėgoje raginau pakviesti Mongolijos prezidentą, kad atvyktų į Strasbūrą ir e, pasisakytų e, su pirmininku Broku ir prezidentu iš Mongolijos. Mes puikiai papietavome, bendravome puikia anglų kalba, e, džiaugiuosi jo turimą savo šalies viziją, man neteko viešėti toje tolimoje žemynėje valstybėje, bet esu e, įstiknęs, kad ji nusipelno mūsų paramos. E, e, šalis turi labai daug gamtos išteklių, e, gyventojų yra nedaug, ji siekia vykdyti daugia poliarinę užsienio politiką, buvo paminėti du kaimynai šalia Mongolijos, Rusija, kuri stengiasi dominuoti, bet šalia dar yra ir Kinija. Mongolijos prezidentas e, norėtų turėti stipresnius oficialius santykius ir su ES, ir JAV. Mūsų frakcija visiškai nebejodama remia šį partnerystės sustarimą ir tolesnį ryšių su Mongolija stiprinimą. Dėkui. Na ir dėkui e, išorės veiksmų tarnybos vardus teiksiu žodį pasisakyti poniai Jankovskai. Esu Malgožata Jankovska, e, atstovauju Azijos e, skyrių išorės veiksmų tarnyboje, e, kuruoju santykius su Mongolija. Visų pirma, labai ačiū už malonius paramos žodžius. Mums yra labai svarbu žinoti, kad galime pasiremti e, jūsų paramą, pagalbą. Kiek suprantu, kad e, vienas sritis, kuri tiesiai nebuvo paminėta, bet e, apie kurią reikėtų daugiau pamastyti ateities bendradarbiavime, yra santykiai tarp e, Mongolijos ir Europos parlamento. Na ir paminėsiu dar vieną problemą ar vieną dalyką. Mes jau pradėjome parengėme į darbą, e, inicijuojant Mongolijos ir ES žmogaus teisų dialogą. Ir tikimės, kad kitais metais šį bendradarbiavimo mechanizmą jau ir įsteigsime. Dėkui. Labai ačiū. Taigi tiek dėl Mongolijos iki lapkričio 11 vidurdienio galima teikti pakeitimus. 5 gruodžio juos svarstysime, o e, vasarį tikriausiai plenarnėje posėdėje bandysime patvirtinti rezoliuciją. Dabar turime jau labai glaustai dirbti. Manęs e, laukia dar vienas posėdis, kur turėsiu pirmininkauti pusę septintos. Tai greitai paskeiskime e, nuomonėmis apie parlamento rinkimus Gruzijoje. Ten e, turėjome nuvykusią stebėjimo misiją. Visų frakcijų atstovai dirbo, vadovavo ponė Gomeš. E, dirbame draugė su EBPO, e, Europos tarybos ir NATO kolegomis, taigi žodis Anai. Dėkoju, pradžioje noriu padėkoti e, mano e, kolegoms ir visiems personalo nariams, kurie padėjo mums tinkamai koordinuoti darbą su EBPO misija, kurioje buvo ir kitų elementų. Antrajame ture matėme, kad visi jau daug puikiau išmanė procedūras, rinkimų apylinkėse viskas vyko sklandžiai, už jų padėtis kai kurios vietos ir, ir kartais e, matėme tam tikros įtampos, stebėdami tiesiogiai, e, buvo ten e, gal ir bandymas šiek tiek e, palenkti ar grasinti rinkėjams. E, kai kuriuos dalykus mes savo ataskaitoje paminėjome, nors e, pagrysti e, įrodymais negalėjome. Kartais matėme, kad balsavimo vietose trūko vietos, buvo pernelyg daug žmonių, žmonių grūstis E, kai kuriais atvejais tai reiškia, kad kišamasi į e, balsavimo apylinkių darbuotojų darbą. Daugiausia jų beje buvo moterys. E, kalbant apie mūsų pastebėtus incidentus, kuriuos fiksavome savo ataskaitoje, reikia pasakyti, kad jie jokių būdų neleidžia mums sakyti, kad uh, E, tiems, e, kurie atėjo balsuoti, e, nebuvo sudaryta galimybė pareikšti savo valios. Dabar keletas kitų pastebėjimų. Gerai žinoma, kad rinkimai praėjo taikiai, nors ir buvo keletas incidentų prieš, prieš rinkimus. Buvo ir incidentų jau per patį balsavimą, kai kur reikėjo jį pakartoti, vis tik rezultatai yra priimti. Nors e, buvo nemažai kritikos e, konkrečiai iš e, tų partijų atstovų, kurie negalėjo patekti į parlamentą pusės. Ir e, politinio spektro, kuris atstovaujamas parlamente, siaurėjimas e, nėra labai geras dalykas. Nors mes žinome, kad kai kuriuose šalise iš vis yra tik tai dvi partijos parlamente. Vis tik tai matėme, kad spektras čia realiai susiaurėjo ir daug žmonių e, e, su būkštavimu pastebėjo, kad trečioji jėga, kuri pateko į parlamentą, visiškai neslėpė savo ryšių su Rusija ir e, su labai reakcinga darbo atvarkė. E, kitas e, rinkimų bruožas, rezultatų bruožas buvo tai, kad valdančioji partija įgyjo konstitucinę daugumą, tai buvo jos siekiamybė ir tai uždeda ant jos pečių dabar didelę atsakomybę, užtikrinant, kad ta konstitucinė dauguma nebūtų panaudota politiniam susidorojimui ir veiksmams prieš žiniasklaidą. Aš jau sakiau, rinkimai yra kritiškai svarbus e, demokratijai, e, bet po rinkimų nereikia riboti žiniasklaidas laisvės, e, tam tikrų laisvių ir taip toliau, o mes žinome, kad šia prasme egzistuoja problemų ir konkrečiai dėl teismų nepriklausomybės ir dėl pačio rinkimų proceso. Baigdama turiu pasakyti, kad kalbame apie labai įdomią šalį, mūsų rinkimų stebėsena ir pokalbiai su pašnekom, pašnekovais buvo labai svarbus, įdomus. Jie sveikina mūsų vaidmenį, todėl mes neturėtume vengti E, būti labai atvirais, kalbėdami su draugais iš Gruzijos ir stumti juos į tikrą politinį dialogą, kuris daugeliu atveju per rinkiminę kampaniją buvo labai ribotas. E, yra taip pat labai svarbu bendradarbiauti su parlamentu ir todėl e, mano nuomonė ir aš čia teikiu savo pasiūlymą, mes privalome stiprinti mūsų bendradarbiavimą su Gruzijos parlamentu, su partneriais ten, pratesiant tą darbą, kurį pradėjome savo ataskaitą. Ir konkrečiai dirbti su specifiniais aspektais susijusiais surinkimais, bet ir plačiau, e, nes yra svarbių klausimų, tokių kaip teismų nepriklausomybė, žiniasklaidos laisvė ir politinių partijų finansavimas. Kalba apie vieną iš tų atvejų, kai e, labai įdomu ir, ir e, malonu būti rinkimų stebėjimo delegacijos nariu. Mūsų pašnekovai ir iš valdančios partijos, ir iš opozicijos apskritai buvo pasirengę išklausyti mūsų nuomonių, e, pakalbėti ir apie problemas, bet taip pat ir apie galimybės. Taigi e, tas bendravimas yra tikrai naudingas. Galiu patvirtinti, kad dalyvavau pirmajame raunde. Pone Ana Fotyga. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems dalyviams, ypač Anai Gomes, kuri vadovavo mūsų grupiai, bei taip pat sekretoriato nariams, kurie tikrai profesionaliai parengė tą vizitą visa patirtis um, atėmė nemažai jėgų, bet tikrai buvo verta apsilankyti Gruzijoje, nes Gruzija yra svarbi Europos parlamentui ir valstybėms narėms. Ir nebe pagrindo. Noriu uh, akcentuoti mūsų ataskaitos svarbą bei pra, pareiškimas spaudai, kurį padarė Ana Gomes mūsų e, misijos pabaigoje, draugė su kitų dalyvavusių organizacijų atstovais. Manau, kad tai tikrai buvo vertingas dalykas. Ir, ir mūsų parengti pareiškimai buvo išsameusi ir ten buvo aptartos konkrečiai um, probleminės e, rinkimų sritis. Preliminarus pareiškimas buvo padarytas Tbilisijoje, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad prieš rinkimus vyko sudėtinga kampanija ir buvo bandymų bauginti. Taip pat buvo labai uh, priešiško elgesio atveju. Mes žinoma, nebejojame rinkimų rezultatais ir niekas neturėjo tokių ketinimų, nes laimiai dalyvavome diskusijose su opozicijos nariais ir akcentavome parlamentinės opozicijos svarbą. Tačiau kalbėdama čia norėčiau paraginti, kreiptis į vadovaujančią partiją, nes buvo, sutikau daug jaunų, provakarietiškai nusiteikusių, išsilavinusių žmonių, kurie nusivylė po šių rinkimų. Ir noriu patikinti jūs, kad tai yra didžiausia tos nedidelės šalies vertybė, turtas. Reiktų paskatinti, daryti viską, kad jie e, dalyvautų šalies gyvenime. Taip pat svarbu jiems turėti savo žiniasklaidos priemonę. Prieš tai buvau susitikusi su jaunais teisininkais ir jų asociacijos atstovais. Jie mano, kad šie rinkimai priešingai tam, ką mes stebėjome ir matėme. Jų nuomonė tai buvo žingsnis priekin tam tikrą prasme. Norėčiau kreiptis į Gruzijos vyriausybę ir paraginti ją suteikti tiems žmonėms ateities perspektyvą. Taip pat norėčiau dar kai ką pridurti. Rinkimų įstatymė dar yra spragų. Ir daugybė, daugelis pašnekovų, SBO ekspertai e, atkreipė dėmesį e, apie nelegales e, nuostatas tame įstatymė dėl antrojo rinkimų raundo dėl procedūrų į, į, prieš antrąjį rinkimų raundą. Nes, nes vyriausių rinkimų komisija e, rengia tam tikras gairias. Tai vienintelis dalykas, bet tikrai būtų svarbu pakeisti šį rinkimų įstatymo aspektą. Any... Pirmininkas, ačiū. Nematau daugiau kolegų prašančių žodžio. Tuo baigiame posėdį. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo e, diskusijoje ir toliau dirbsime. E, šiuo klausimu 16 punktas, kiti darbotvarkės klausimai, aš neturiu jokių pasiūlymų. Kitas mūsų posėdis įvyks e, lapkričio 14, prasidės 15 val. Visiems linkiu malonaus vakaro, posėdis baigtas.